Uh, uh, Mėly kolegos, manau, kad reikia pradėti posėdį, nors dar ne visi susirinkę. Norėčiau pasveikinti visus ir pasakyti, kad pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau visus informuoti apie galimybę, apie tai, kad e, pranešimai gali, e, pranešimų tvarka gali pasikeisti, nes kolega Bostinaru privalės išeiti šiandien po pietų ir turbūt e, ataskaita apie sanglaudos fondus dėrybas dėl sanglaudos fondų išklausysime anksčiau. Tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad taip gali nutikti. Daugiau prašymų pakeisti darbo tvarkę negavome. Ir kaip įprasta, mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Noriu pakartoti tai, ką paprastai e, pranešu, kad e, darbo tvarkės e, tvarka, pranešimų tvarka darbo tvarkėje yra indikacinė, dėl įvairiausių aplinkybių viskas gali keistis, todėl tiesiog turėkite tai omeny. Toliau pagal darbo tvarkę paskutinių dviejų posėdžių įvykusių kovo ir balandžio mėnesį protokolų tvirtinimas ir kaip įprasta. Ta, to posėdžio protokolai yra visiems išdalinti ir jeigu niekas neprieštaraus, nepaprieštaraus, jie laikys jie bus laikomi patvirtintais posėdžio pabaigoje. Toliau, pirmininkės pranešimai. Norėčiau pristatyti jums e, savo daugiametės finansavimo programos tvirtinimo proceso e, tvirtinimą, bet palauksiu, kol susirinks daugiau kolegų, kol, kad, kad būtų daugiau žmonių posėdėje, galbūt kitą dieną nes norėčiau aptarti su jumis šį klausimą. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas. ES jaunimo strategijos įgyvendinimas 2010-2012. E, šiandien svarstysime nuomonės projektą ir kadangi ponė Martina Anderson yra atėjusi, iš karto žodį suveikiu jai. Ačiū. Kalbant apie ekonominę pastarųjų metų krizę, E, tai baisiausias jos poveikis yra e, augantis jaunimo nedarbas. Paskutiniai skaičiai, paskutiniai statistiniai duomenys teigia, kad Europoje 6 milijonų jaunimo neturi darbo. Graikijoje ir Ispanijoje jaunimo nedarbas sudaro 50 procentų ir nedaugiau. E, jei rimtai nesimsime šio klausimo, skaičiai toliau auks ir nemažai parlamento narių išreiškė susirūpinimą šią padėtimi. Mes negalime e, to ignoruoti. Kita vertus, judumas ir emigracija negali būti šio klausimo sprendimas. Airijoje dėl emigracijos iškyla, jau iškyla sunkumų ir tai jau. Uh, pakenkė bendruomenių gyvenimui. Jūs tikriausiai matėte žiniasklaidoje pranešimo apie tai, kaip tai veikia gyvenimą Airijoje. Tai ypač aktualu mažiems miestams ir kaimams visoje šalyje. Todėl džiaugiuosi ponios Anselį pakeitimu regi komiteto nuomoniai, kuriuo raginama akcentuoti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse ir e, nepalankiose vietovėse. E, Anot statistinių duomenų, 80 tūkstančių žmonių emigravo iš Airijos 2012-aisiais. Ir tai didžiuliai skaičiai, tai tikrai daro netitaisamą žalą bendruomeniai regioninių vietos ir nacionalinių lygmenių reikia spręsti didžiulius tos problemos kaštus mąstyti apie tai, kaip tai pavyks tolesnį bendruomenių gyvenimą. Daugelis valstybių narių ir nemažai parlamento narių akcentavo, kad susiduria su šia problema savo šalise. Džiaugiuosi ponios Antis Smith e, pakeitimu numeris 8, e, kur akcentuojama, kad jeigu nesugebėsime išspręsti jaunimo nedarbo problemos, tai tikrai susidursime su skaudžiamis pasiekmėmis, tai netgi gali e, pakengti demokratijai. Reikia visomis priemonėmis spręsti jaunimo nedarbą, ypač ilgalaikį nedarbą, tačiau svarbu, kad jaunimo garantijų e, schema e, tinkamai funkcionuotų, kad tai būtų, tur, reikia E, teikti reikalingą finansavimą. Siūloma skirti 21 milijardą eurų jaunimo garantijų programų įgyvendinimui, tačiau šiandien e, numatyta tik 6 milijardai, tačiau 6 milijardų nepakanka, jeigu mes e, norime rimtai spręsti jaunimo ir ilgalaikio nedarbo problemą. Mes norime dirbti su jaunimu, suformuoti tokias jaunimo garantijų programas, kurios būtų e, reikalingos ir primtinos jaunimui. Aš buvau susitikusi su jaunimo europinėmis e, jaunimo organizacijomis, e, jaunimo forumo atstovas, taip pat Airijos jaunimo forumo atstovas. Ir jie kalbėjo apie tai, su kokiamis problemomis susiduria jaunimo, jauni žmonės krizėje, ypač uh, kalbant apie tai, kas būtų naudinga jaunimo garantijų projekte. E, Birželio 7-ąją organizuoju konferenciją Airijoje, kur dalyvaus daug Airijos atstovų jaunimo ir jie turės galimybę išsakyti savo mintis ir tikiuosi, kad atsižvelgdami tai mes e, parengsime tokią strategiją jaunimui, kuri reikalinga ir kuri bus įgyvendinta. Galiausiai noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šią svarbę nuomonę, ypač tiems parlamento nariams, kurie pateikė pakeitimus. E, daugelis jų tikrai pozityviai e, prisideda prie šio teksto ir mes rengėme nuomonę, kuri ragina siekti parengti visą apimančią ir sėkmingą jaunimo garantijų strategiją, E, ypač akcentuojant jaunimo nedarbo problemos sprendimą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar pereisiu prie šešėlinių pranešėjų ir, kaip suprantu, Stati Lūha yra... E, čia nedalyvauja, dėl to kalbės ponas Lambert. Vietoj jo. Prašau, ponė Lambert. Ačiū. Taip, mes išsintime, pasintime vieną savo jauniausių narių, tačiau dėja jis negali dalyvauti. Na, šiaip ar taip. Labai ačiū. Labai gerai, kad regioninė politika e, derinama su regioninės plėtros komitetu. Mes kalbame apie šias iniciatyvas. Iš tikrųjų, svarbiausia yra žinomumas. Mes turime investuoti į suvokimą decentralizuotų lygių, pradėti nuo pradinio mokymo, pereinant prie vidurinio mokymo. Ir turime tiesiog laikyti pirštą ant pulso, stebėti tą konkrečią padėtį ir žiūrėti, kaip galima geriausiai suderinti plėtrą darbo rinkoje, pasižiūrėti, kiek žmonių, kiek jaunų žmonių nori gauti darbą regione, pavyzdžiui, vietos miestų lygių, tai yra labai svarbu. Antras dalykas, jeigu pasižiūrėtume į demografinę plėtrą, pamatytume, kad padėtis yra keista. Na, dabar dėl dabartinės mūsų ekonominės padėties, dėl finansų krizės ir viso kito, faktiškai matome laikiną padėtį. Nes jeigu pasižiūrėtume į Europos demografijos plėtrą, pamatytume, kad po 10-15 metų keliose Europos dalyse truks jaunų išsilavinusių žmonių. Taigi tai yra svarbu. Jeigu pasižiūrėtume į visus tuos žmonės, kuriems reikės priežiūros per ilgą laikotarpį. Pamatysime, kad kils didžiulis poreikis sveikatos priežiūros sistemoje, reikės teikti paslaugas pagyvenusiems žmonėms. Taigi matau, kad tikrai reikia dėti investicijas tam, kad galėtume išlaikyti tokius, tokias darbo vietas ir paslaugas per vidutinį laikotarpį. Taigi investicijos į jaunus žmonės dabar reikš, kad mes turėsime tiek žmonių darbo rinkoje, kurie galės teikti paslaugas. pagrindinės ekonominės paslaugas ir bus užtikrintos tos darbo vietos, kurių reikia. Taigi, ką dabar mes darome? Mes turime veikti kūrybingai, kad galėtume išlaikyti jaunus žmonės, kad jie išliktų darbo rinkoje, kad turėtų patirties ir neprarastume tų žmonių susidūrę su naujaja darbo rinka. Taigi štai ką norėjau pasakyti. Per ilgalaikį laikotarpį ta padėtis nesitęs, taigi dabar verta investuoti jaunus žmonės. Antras dalykas yra susijęs su suma. Jeigu turėtume daugiau lėšų, galėtume jas išleisti geriau. Na, nebūtinai galime padaryti daugiau su mažiau, bet galime padaryti daugiau turėdami tiek pat išteklių. Na, mes žinome, kad kiekvienais metais interneto greitis padvigubėja. Na, su pinigais gal ne taip, bet kiekvienais metais mes turime veikti veiksmingiau. Taigi turime socialinį fondą, daug ką būtų galima nuveikti, turint šį naują finansinį instrumentą kartu su esamais finansiniais instrumentais. Džiaugiuosi matydamas, kad tiek socialinis fondas, tiek ir ERDF padeda mums investuoti infrastruktūrą, tam, kad galėtume kurti geresnės mokyklų sistemas, e, aprūpinti geresnę mokyklos įrangą ten, kur tai yra būtina. Taigi galbūt būtina turėti daugiau lėšų, bet manau, jog mums reikia skirti lėšas tikslingiau, turint tokia, tokius fondus. Ypač Europos lygių nėra galimybės e, sutelkti vis daugiau ir daugiau lėšų ateinančių metų biudžete. Norėčiau tarti keletą žodžių, ponė Lohanai, pabrėždamas verslumą. Tai tikrai labai svarbu, nes jeigu palyginsime Europą, pavyzdžiui, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, arba, pavyzdžiui, mes lankėmės Korejoje, Europos palūkanų fonde. Ir tikrai įdomu pasižiūrėti, kaip galima pagerinti mūsų rezultatus, ypač naujajame informacinių ir komunikacinių technologijų pasaulyje. Na, nėra daug galimybių kurti naujas darbo vietas, bet reikia kurti tokią aplinką, kad galėtume stimuliuoti tai. Tačiau tai galima daryti visur. Nes, pavyzdžiui, mano kaimynas dabar yra prisijungęs prie senojo pasaulio, bet jauni žmonės yra nuolat prisijungę. Mums reikia didelio miesto aplinkos, kad galėtume kurti tą naująją e, taikomųjų programų ekonomiką. Vienas penktadalis naujų darbo vietų bus susijusių su internetu. Taigi tokie dalykai mums gali padėti ir taip turi vykti visur Europoje, jeigu norėsime kurti tokią tinkamą aplinką. Taigi manau, kad tai yra patys svarbiausi dalykai mūsų grupėje. Ir labai svarbus kitas dalykas, didžiulis iššūkis, bet jeigu pasižiūrėsime per kas vyks per ateinančius 10-20 metų, matysime, kad tokia laikina padėtis pasikeis ir mums reikės kiekvieno jauno žmogaus Europoje. Jis turės būti puikiai išsilavinęs ir tikrai turės atliepti tikrus visuomenės poreikius. Nėra jokios priežasties teikti, kad tai yra prarastoji karta. Mes turime pritraukti kiekvieną, paimti jį už rankos ir parodyti, kur jo darbo vieta, kur jo švietimas. Tai vienintelis būdas. Ir tą galima pasakyti ir Dublinė. Jūs galite e, paklausyti savo švietimo ministro. Jis buvo toks e, pasi, toks besididžiuojantis, jis pasakė, jog mes sukūrėme E, keletą centrų Airijoje, kur yra derinamas pradinis, vidužinis, aukštesnysis išsilavinimas, nebūtinai universitetinis, tam, kad žmonės taptų išsilavinę tokiu būdu, kad jie būtų tinkami rytojaus darbo vietoms užimti. Tai yra labai svarbus mūsų instrumentas mūsų šiandienos rinkoje. Ačiū. Uh, much, uh, Labai ačiū, Lambert. Dabar socialistų frakcijos vardu. Pane Vasilisa. Ačiū. Mes kalbame apie jaunimo garantijų schemos įgyvenimą pirmojų laikotarpių 2010-2012 parengta analizė atskleidžia būtinybę sukurti sąsajas tarp komisijos pasiūlymo ir daugelypio pasiūlymo skirto jaunimui. Ir tas siūlymas apima daugelį sektorių ir valstybės narės jį sveikina. E, ta strategija dar kartą įrodė, kad ją ja, galima e, paremti, papildyti valstybių narių pastangas, joms siekiant sumažinti jaunimo nedarbą, bei įtraukti tuos asmenys, kurie neturi e, aukštojo mokslo baigimo diplomų. Manau, kad tai yra tikrai pozityvus dalykas ir manau, kad ta strategija leido valstybėms narėms sustiprinti, e, akcentuoti nacionalinius prioritetus, bei taip pat kitą vertus parengti savo nacionalinės strategijas jaunimo poreikiams ir užtikrinti sąsas tarp to sektoriaus ir kitų politikos ryčių, pavyzdžiui, žimtumas, e, apie ką kalbėjo mano kolegos. Ši strategija taip pat sudarė galimybę tuo pat metu institucionalizuoti tam tikras programas skirtas jaunimui. Manau, kad iššūkiai, su kuriais susidūrė, susidūrė jaunimas krizės laikotarpiu, e, yra susiję su pagrindinė mūsų veiksmų ašimi. Ir manau, kad valstybės narės remdamosi šiais e, prioritetais e, sudėlios e, prioritetus ir 2010 strategijoje, akcentuojant užimtumą, verslumo dvasę ir taip pat paramą jaunimui, kad ir kokioje e, aplinkoje jie gyventų, miestų, kaimų ar nepalankiose vietovėse. Mes turime e, ypač skatinti verslumą, verslumo gebėjimus, jaunimo kūrybingumą, bei padėti jiems įsitraukti į vietos darbo rinkos vertinimą, e, užme, užtikrinant e, bendradarbiavimą tarp vietos ir regionų valdžios institucijų. Tokios programos gali ypač pasitarnauti jaunimo programų tobulinimui. Labai ačiū, nematau Žanžako Bise, o Žblašek taip pat nėra. Galbūt e, Ivars Godmaris pasisakys Alda vardu, prašom. Ačiū. Mūsų kolega Rika Pakerin negalėjo čia atvykti, manęs paprašė perduoti jos komentarus. Taigi, e, kalbėsiu jos vardu ir dar šitą pridursiu nuo savęs. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Anderson už tokį puikų darbą. Pana Pakonen norėjo perduoti, kad Europos Sąjunga 20 e, metų strategijoje e, yra užsibrėžus labai svarbu tikslą, būtent sumažinti e, skaičių tų jaunuolių, kurie per anksti palieka mokyklas. Reikėtų pasiekti bent 10 procentų tikslą tam, kad pagerėtų situacija. Vis dėlto galiu pasakyti štai, ką mes analizavome, kaip praktikoje tokį tikslą būtų įgyvendinti galima ir nėra gerų rezultatų, neaiški, kokia turėtų būti metodologija, neaišku, kaip galima būtų situaciją pagerinti. Dažniausiai vaikas palieka mokyklą dėl situacijos šeimoje. Ir iš tikrųjų viską reikėtų labai rimtai aptarti. Galbūt kažkada vėliau nes šiuo metu ES nėra suformuotas bendras požiūris, nėra bendros metodologijos, kaip kovoti su tokia apraiška, tokiu reiškiniu, kad vaikai per anksti palieka mokyklas. Kita pastaba, kurią norėjo perduoti pane Pakarinen, yra štai kokia. labai svarbu, kad miestai ir regionai prisimtų savo atsakomybę, reikėtų kurti e, vaikų ir jaunuolių centrus, net ir mažose miestuose. Tai padėtų jaunuoliams įgyti daugiau žinių apie tai, e, kokią profesiją jie norėtų įgyti. Taip pat pranešėja komentavo ir migraciją Airijoje, tai yra visiškai teisinga, bet pasakysiu, kad Latviai, Lietuviai e, važiuoja pas jūs, jų yra tikrai labai e, daug. Labai daug mūsų jaunolių pas jūs išvyksta. Pane Pacharinen pateikė ir štai kokį pasiūlymą. Reikėtų atitinkamo finansavimo jaunuolių profesiniam integravimui Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti ir Erasmus programai. Na, nežinau, ar manoma numatyti atskirą biudžeto eilutę ar ne, bet Aldė šešėlinė pranešėja siūlo štai tokį dalyką. Na ir galiausiai pane Pakarinen norėtų priminti, kad tikrai labai svarbu kurti naujas darbo vietas, taip pat reikia atitinkamų investicijų iš, strate, iš struktūrinių fondų. Ir dar vieną dalyką norėčiau pridurti. Europos Sąjungoje yra dvi skirtingos sistemos dėl profesinio mokymo. Pavyzdžiui, Vokietijoje sistema yra visai kitokia negu kad tose šalise, kurios prisijungė prie ES po 2004 metų. Vokiškai e, kalbančiose šalise e, jaunuoliai, kurie įgyja profesiją, profesinio rengimo centruose, jie praktiškai visą laiką e, dirba įmonėse, tik tais vieną, dvi dienas praleidžia mokydamėsi teoriją. Na, kitose šalise e, jaunuoliai įgyja tik teorinės žinias klasėse ir jie, jiems labai sunku paskui dirbti, nes jie nėra susipažinę su įmonių sistemomis ir Dėl to yra daug jaunuolių, kurie formaliai yra įgyję išsilavinimą, bet negali susirasti darbo. Tai yra tikrai labai rimta problema. E, buvo ir komisarės pastabų dėl to, kad yra netitikimas tarp įgytų profesinių įgūdžių ir realios, e, profesin, e, realiaus darbo. Tikrai labai sunku, kad verslininkai pritartų, kad jaunuoliai mokytųsi e, dirbdami jų įmoniai, nes, tai reikia, nes tam reikia ir išteklių, ir e, tokius jaunolius reikia apmokyti, reikia atitinkamo personalo. Taigi naujose valstybėse narėse situacija išlieka sudėtinga ir manau, kad reikėtų imtis veiksmų šioje srityje. Ačiū. Pane Lukacijevska. Ačiū. Ponios ir ponai, mes visi sutarėme, kad jaunimo nedarbas yra didžiulė problema, tačiau pažvelgus į statistinius duomenis, e, matome, kad yra šalių kaip Lenkija, Vokietija, kuriuose jaunimo nedarbas yra mažiau nei 10 procentų, pavyzdžiui, Vokietijoje jis yra 7,7 procento. Todėl pažangiųjų praktikos pavyzdžių sklaida kitose valstybėse narėse būtų sprendimas šios problemos. Nepritariu ponui Lambertui, kuris sako, kad turime koreguoti darbo jėgos rinką. Manau, kad jaunimas, jauni žmonės, kai jie apsisprendžia, ką jie nori studijuoti ir kokių įgūdžių noriu įgyti, turėtų orientuotis į rinkos poreikius. Jau 2005 ir gal net anksčiau Europos parlamentas patvirtino Europą Europos jaunimo e, priemonių pasiūlymą. Taip pat patvirtinta 2010-2018 metų programa investicijų jaunimą, jaunimo judumo, jaunimo stiprinimo, jaunimo užimtumo programa. Ir jai skirta keli milijardai eurų, nežiūrinti tai jaunimo jaunų žmonių neturinčių darbo skaičius auga, bet darbo vietas sukuria ne politikai, o verslininkai. Politininkai turėtų sukurti aplinką, e, nuostatas, juridinį pagrindą, kuris skatintų naujų darbo vietų kūrimą arba turėtų skatinti jaunimą, jaunus žmonės pačius kurti darbo vietas. Tačiau dėje mes Europos parlamente turėtume ir taip pat prisimti dalį kalties, nes kartais mūsų pasiūlyti sprendimai darbdaviams labai daug kainuoja ir dėl to sumažėja galimybių kurti darbo vietas. Pažvelkime, ką, kokios, kokie pasiūlymai E, egzistuoja darbo rinkoje. Daugiausia pasiūlymų yra profesinių įgūdžių turintiems žmonėms. Programa, kurios kuris skatina jaunimą studijuoti politechnikos institutuose. Aš nežinau, ar tai tikrai naudinga, veiksminga programa. Peržiūrėjus statistinius duomenis ir pažiūrėjus, ką jaunimas renkasi, pamatysime, kad daugelis renkasi bendrojo pobūdžio išsilavinimą, o ne techninius, techninių mokslų fakultetus. Buvo minėti ir mokymai, tačiau milijonus eurų skiriame mokymo kursams. Ir žinoma, kad e, jaunimas išbristų iš nedarbo, jie privalo dirbti bent pusę metų. Toks yra reikalavimas. Tačiau po pusės metų jie vėl tampa bedarbiais. Daugelis tų mokymo kursų organizuojami tam, kad būtų išleisti pinigai ir būtų mokomi žmonės, bet tai yra Europos socialinio fondo lėšų švaistimas. Todėl galbūt būtų gerai surenkti forumą pakviesti jaunimo neturinčio darbo atstovus iš visos Europos, galbūt pas, turėtume pasiklausyti jų, išklausyti, kokia yra jų patirtis, su kokiamis kliūtimis jie susiduria ieškodami darbo, galbūt tada jiems galėtume pagelbėti. Pirmininkė, e, norinčių pasakyti sąrašas jau baigtinis m, ir prašau visų kalbėti trumpiau, nes kitaip e, atimsime laiką iš kitiems pranešimams skirsto. skirto laiko. Emilija Mansonė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau e, ir aš pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti e, testinumą tarp profesinio mokymo ir darbo. Taigi aš manau, kad ir mes turėtumėm prisidėti prie to, kad būtų kuriami e, instrumentai, kurie padėtų pasiekti šį tikslą. Norėčiau pasinaudoti progą ir pateikti dar keletą pastabų. Kai mes e, nagrinėjame panašius pasiūlymus, ypač tokius, kuriuos pateikia Europos komisija, panašu, kad mes e, tiesiog pradedame kalbėti apie e, jaunimui skirtą paketą. Na ir paskui kažkada vėliau bandome sukurti tokius instrumentus, uh, E, kurie užtikrintų, kad vaikai ir toliau lankytų mokyklą, bet mes neatsižvelgiame į dabartinę situaciją. Aš manau, kad mes turėtumėm užtikrinti ir tai, kad e, jaunuoliai, kurie jau įgyjo profesinį mokymą, galėtų susirasti darbo vietą. Dabar tokie jaunoliai, kurie jau įgyja išsilavinimą, gyvena laukimu, nes dabar e, siaučia krize ir tie jaunoliai vis dar laukia, kol mes sukursime kokias nors priemonės, kurios jiems padės įsitvirtinti darbo rinkoje. Taigi tai yra svarbus dalykas. Dėl jaunimo nedarbo. Iš tikrųjų dabar jis e, yra labai aukštas, tai kelia didžiulį susirūpinimą. Mes e, turėtumėm uh, skatinti ir e, jaunuolių mokymas ir turėtumėm jiem padėti susirasti darbo vietas. Taip pat nepamirškime, kad yra labai daug moterų, kurios neturi darbo. Ir mes turėtumėm pasirūpinti ir jomis dažnai beje moteris kenčia ir nuo smurto. Žemas kultūrinis lygis, nedarbas, smurtas e, labai e, apsunkina moterų padėtį. Taigi aš manau, kad mes turėtumėm pasinaudoti progą, nagrinėdami tokią nuomonę, tokį pranešimą ir turėtumėm e, pranešime paminėti ir tuos dalykus, kuriuos aš dabar išdėščiau. Ačiū. Ačiū Είναι αλήθεια ότι ε, η ανεργία των... Ačiū. Pirmininkė, panašu, kad jaunimo nedarbas šiuo metu yra labai aukštas tokiose šalise kaip Graikija, Portugalija, Ispanija ir taip toliau. Jaunimo nedarbas e, e, Graikijoje sudaro 64,2 procento, o Ispanijoje 55. Taigi, man atrodo, kad mes turėtumėm keisti profesinio mokymo sistemą tam, kad jaunuoliai galėtų lengviau susirasti darbą. Šiuo metu Graikijoje jaunimo nedarbas yra didžiulis ir taip pat yra visiškai sužlugęs gamybos sektorius. Taigi, mums reikia reformų. Reikia e, reformuoti ekonomiką, reikia reformuoti ir švietimo sistemą. Uh, tam, kad jaunuoliai galėtų reaguoti į naujausias tendencijas. Jeigu mes nieko nedarysime, tai reikš, kad žengsime žingsnį į praeitį. Ta pati pasakyčiau ir apie ekonomikos sektorių. Dabar daug įmonių bankrutuoja, jaunuolių situacija taip pat labai sudėtinga. Kaip mes galėtumėm tokias problemas išspręsti? Jeigu yra didžiulės problemos, tai um, tiesiog centriniu ar regioniniu lygmeniu bandoma kažkur investuoti pinigus, bet dažnai tokios investicijos nepasiteisina. Mums reikia naujų užimtumo formų. Taip pat manome, kad reikėtų skatinti naujus ekonomikos sektorius. Mes negalime e, jaunuoliams pasakyti, susiraskite bet kokį darbą, uh, bet kokiamis sąlygomis, galbūt e, apie, prieš porą metų apie tai net nebūtumėm galėję. Šiandien pas mus jaunuoliai dirba už 400-500 eurų per mėnesį. Jaunuoliai įgyja išsilavinimą ir dabar turi dirbti kažkokią antrą rūšį darbą. Ir už tai jie, jie gauna labai mažą atlyginimą, taigi jaunuoliams labai sunku pragyventi. Uh, Dėl to e, ir, ir dar reikėtų nepamiršti, kad dėl to daugelis talentingiausių, geriausių jaunuolių iš Graikijos, Ispanijos, kitų šalių emigruoja, išvažiuoja į Vokietiją, Junktinę karalystę ar dar kitur ir mes tiesiog prarandame tą darbo jėgą, kuri yra mums reikalinga tam, kad galėtumėm reformuoti ekonomiką. Dėl regioninės politikos regionai taip pat turėtų pasiruošti e, naujam e, laikotarpiu, naujam e, daugiametės perspektyvos laikotarpiu. Ir taip pat regionai turėtų pasiruošti tvariam, protingam augimui. Tie jaunuoliai, kurie įgyja akademinį išsilavinimą, turėtų dirbti ir regioninėse institucijose, tačiau viso to nevyksta. Ir stringa visa sistema. Dabar kalbėsiu šiek tiek konkrečiau. Mums reikia tokių instrumentų, kuriem, kuriais naudodamiesi mes galėtumėm greitai padėti jaunuoliams susirasti darbą tos garantijos jaunimui, youth guarantee, yra gera priemonė, bet mes neturime lėšų. Graikijoje, Ispanijoje mes turime rasti pinigų, tam galėtumėm finansuoti tokią veiklą, bet pinigų nėra, jų nėra ir Europoje. 0,6 procento ES BVP dabar yra skirta šiam tikslui, bet tas finansavimas turėtų būti žymiai didesnis, mums jaunuoliams reikėtų bent 20 milijardų eurų. Europos parlamente jau nekarta girdėjome ir tai, kad jaunimo nedarbas mums kainuoja 150 milijardų eurų, o mes investuojame tik 6 milijardus eurų, norėdami padėti jaunuoliams susirasti darbą. Antra, mums reikia lankščių instrumentų. Jeigu jaunuolis nori pradėti savo veiklą, jis kreipiasi į banką, prašo kredito, bet kredito jisai negauna. Uh, Visiškai aišku, toks jaunuolis dar tik pradeda savo veiklą, mums reikia lankščių instrumentų, kad galėtumėm jam padėti. Kiekviena valstybė narėje, o taip pat ir europinių lygmenių, reikėtų instrumentų, kurie būtų skirti verslumui skatinti. Ypač uh, socialinėje srityje, aplinkos apsaugos srityje labai svarbu, kad jaunuoliai būtų skatinami patys sukurti darbo vietas kad patys e, užsimtų savo verslu. Jeigu to nedarysime, sužlugs ekonomika. Jeigu jaunuolis nori pradėti savo veiklą, iš kur jis gali gauti pinigų, galbūt ir jo tėvai pinigų neturi. Taigi mums reikėtų šį klausimą aptarti europinių lygmenių. Tikrai ne kiekviena valstybė narė turi e, lėšų tokiems jaunuoliams padėti. Man atrodo, kad ekonomikos, e, finansų reikalų ministrai e, Vokietijoje apie tai jau kalbėjo, bet aš manau, kad uh, E, apie tai turėtumėm kalbėti ir institucinių lygmenių ir sukurti naujus instrumentus. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu keletą pastabų, labai trumpai. Viena iš jų jau buvo pasakyta, bet tai yra esminis klausimas, prioritetinis dalykas, kurį mes šiandien kaip politikai Europoje turime spręsti. Jeigu mes nesukursime darbo vietų, Tai turėtume pamėginti surasti sprendimus toms problemoms, su kuriamis susidurėme šiandien, toms problemoms, kurie, su kuriamis susidurė šiandien mūsų piliečiai, mūsų jaunimas. Dėl ekonominių korekcijų matome, kad e, buvo sumažintos darbo vietos ypač jaunimui, mes turime pakeisti švietimo sistemas visoje Europoje. Jeigu jos neveikia, mes turėtume jas pakeisti. Norėčiau papasakoti jums, kaip atrodo padėtis mano šalyje. Aš manau, kad švietimo sistema yra labai bloga. Mes turime turėti jaunus žmonės, kurie būtų gerai pasirengę. Jie tokie yra, tačiau jie neranda darbo vietų. E, štai kodėl tai nėra vien tik tai švietimo, problemos, švietimo problema, tai yra ekonominės situacijos problema. Taip pat pusiausvėros problema. Krizė yra daug platesnė, negu kad galime įsivaizduoti. Trečias mano pasibėjimas būtų toks, jeigu mes visi sutinkame, kad e, tai yra pagrindinis mums kaip politikams kylantis iššūkis, mes, nariai, turime kažką padaryti, kad užtikrintume, jog mūsų šalis e, stiprintų Europos socialinį fondą ir skirtų daugiau lėšų, kadangi jauni žmonės baigiantis e, įgyjantis išsilavinimą neranda darbo vietų ir mes turėtume jiems padėti. Ačiū pirmininkė. E, Martina Anderson. E, Martina Anderson, jūs e, galite pakomentuoti, jeigu norite, tačiau prašau, kalbėkite trumpai. Na, žinoma, aš pamėginsiu nemėginsiu vis, į viską atsiliepti, norėčiau tik tai padėkoti tiems parlamentarams, kurie pasisakė, aš manau, jau čia buvo pasakyta labai svarbių dalykų, ypač kalbant apie demografinius, demografinės tendencijas, kurias matome ir kurios tęsis ir ateityje, mes turime mąstyti strategiškiau. Taip pat manau, jog vienas iš dalykų, į kurį turėtume atkreipti dėmesį, yra uh, tai, jog reikia pasižiūrėti programas, kurios buvo sukurtos praeitįje ir pasižiūrėti į ateitį, į 2020-uosius, kaip mes galime užtikrinti, kad tos programos bus tokios tikslingos, kad galėtų atnešti pasikeitimų. Ir kadangi matome, jog vyksta per daug procesų, per daug biurokratijos, ir grupės ir organizacijos, kurios nori atvykti į ES, siekia paramos, uh, mato, kad e, viskas remiasi didžiuliais procesais. Ir paskutinė mano pastaba e, buvo kalbėta apie verslumą, bet tai kaip reikėtų kurti naujas darbo vietas. Mes turime kalbėti apie jaunus žmonės net ir nuo 7 metų amžiaus iki žmonių, kuriems jau 70. Žmonės turi teisę įgyti kvalifikaciją mokyklose. Turime pasižiūrėti, kaip veikia švietimo sistemos. Pavyzdžiui, aš esu iš Šiaurės Airijos. Ten vaikai mokyklose mokosi 12 metų privalomoje švietimo sistemoje ir jie netgi galbūt ne visada sugeba teisingai išmokti skaityti ir rašyti. Taigi mes turime pasižiūrėti į mūsų egzistuojančias švietimo sistemas, turime nu-, nuolat jas stebėti, o pavyzdžiui, Šiaurės Arijoje ta sistema neveikia. Taip pat buvo pareikšta pastabų apie tai, jog reikėtų susijęti programas, pavyzdžiui, Horizontas 2020, jaunimo programas, pasižiūrėti į socialinius iššūkius. Turime pasižiūrėti į įvairiausius regionus, į vietos savivaldą, taip pat žiūrėti į tai, kas yra už Europos Sąjungos turime pasižiūrėti, kad tikrai galbūt trūksta tam tikros ryšingumo tarp programų, turime užtikrinti, kad visą tai sustiprinsime tam, kad suteiktume jaunimui galimybės, kurių jiems reikia. Na, mano nuomonė tikrai nesunku išklausyti e, rekomendacijų, tačiau mums nepakanka tų skiriamų lėšų. Yra 150 milijonų eurų. Tiek kainuotų, jeigu mes norėtume ištęsti šią padėtį. Dabar yra 6 milijardai. Mums reikėtų 50. Taigi 6 milijardai tikrai yra nepakankama suma. Vis dėlto manau, jog yra didelis sutarimas tarp to, kas buvo šiandien pasakyta ir mes tikrai galime dirbti kartu, kad parengtume tokią nuomonę, kuri tiktų jauniems žmonėms ir e, kurios esame visi nusipelnę. Ačiū. Oh, uh, just... Labai ačiū. Norėčiau Jums tik tai pateikti keletą paaiškinimų, kalbant apie šį pranešimą. Mes esame atsidūrę tokioje padėtyje, kuomet kultūros komitetas negalėjo laukti mūsų nuomonės pateikimo. Laikotarpis buvo labai trumpas, Taigi, birželio 17 jau reikia turėti tokią nuomonę, taigi mes galėjome jums pasiūsti tik tai pranešimo projektą, nesurengus diskusijos. Vėliau mes pateikėme pakeitimus, sulaukėme 28 pakeitimų, tik tai šiandien surengėme diskusiją, balsuosime rytoj. Jeigu po šiandienos diskusijos uh, liks didžiulis poreikis dar teikti pakeitimų, tą bus galima daryti per žodinių pakeitimų teikimo procedūrą. Norėčiau tai, pas, kad pasvarstytumėte tai ir pasitartumėte su savo politinėmis grupėmis tam, kad galėtumėte suorganizuoti šį procesą. Taigi visi, kurie norėtumėte pateikti pakeitimus, darykite tai per žodinius pakeitimus ir pasitarkite su savo politinėmis frakcijomis, kad galėtume kontroliuoti šį procesą rytoj. Taigi balsuosime rytoj. Labai ačiū už pristatymą ir diskusiją. O dabar, na, Jensai, jūs turite dar šiek tiek laiko savo pranešimui apie ekologinės inovacijas, taip pat norėčiau paprašyti šešėlinių pranešėtų kalbėti labai trumpai, o paskui mes turime kalbėtojų sąrašą. Taigi pasvarstykite, ar tikrai norite pasisakyti, nes tikrai turiu riboti laiką kalbėtojams. Jensai, dabar prašau žodis jums. Tack så mycket. Jag tror att jag kan prata svenska. Jag hoppas att jag kan prata svenska. Ačiū pirmininkė. Ar aš galiu kalbėti švediškai, klausia kalbėtojas. Panašu, kad taip. Taigi. Šioje nuomonėje, kurią paprašė parengti Envi komitetas, kalbama apie tai, kad e, gyventinant aplinkos politiką galima sukurti naujų darbo vietų Europoje. Yra visiškai aišku, kad reikia saugoti, gelbėti aplinką, nes mes turime atsižvelgti ir į ateinančias kartas, tai yra labai ambicingi tikslai. Vis dėlto Europoje mes turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip įgyvendinant aplinkos politiką galima sukurti tvarias nuolatines darbo vietas. Europinių lygmenių yra instrumentų, kurie turėtų padėti įsisubuoti šiam procesui Mes turėtumėm pasirūpinti tuo, kad novatoriškos įmonės ir regionai tokiais instrumentais iš tikrųjų pasinaudotų. Ekologinės inovacijos mums padeda e, sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, veiksmingiau naudoti turimas žaliavas. Ir taip taip pat padeda kurti darbo vietas. E, čia turiu, čia galėčiau paminėti ir tokius pavyzdžius Švedijoje, kaip kalna kasyba, turizmo pramonė. E, ir iš tikrųjų galėčiau pateikti ir tokį pavyzdį kaip IKEA. Yra, IKEA yra uh, taiko labai griežtas sąlygas, griežtus reikalavimus savo tiekėjams ir ne visi tuos reikalavimus gali įgyvendinti, bet yra ir tokių įmonių, kurio, kurios tokius reikalavimus tenkina. Europos komisijos pateikti statistiniai duomenys rodo, kad jau yra kuriamos darbo vietos įgyventinant aplinkos politiką, tačiau potencialas, visas potencialas nėra pilnai išnaudotas. Uh, ekologinės inovacijas reikėtų remti finansiškai, naudojantis turimais instrumentais. Tai visiškai atitinka ir sanglaudos politikos tikslus 20 metų strategijos tikslus. Mes apie tai jau nekartą esame kalbėję regi komitete, kai svarstame planus būsimai finansiniai perspektyvai ekologinės inovacijos turėtų būti integruotos ir kitas strategijas. Čia norėčiau paminėti išmanųjį specializavimąsi regionai. Iš tikrųjų šioje srityje gali daug nuveikti ir regionams reikėtų padėti. Aš e, esu e, labai dėkingas e, už tai, kad jūs pateikėte pakeitimų, nes jų dėka nuomonė gali tapti dar tobulesnė. Ačiū. Ačiū. Noriu pasamprotauti. Janas Olbrichtas tikriausiai man pritars, kad vakar mums pavyko įtikinti tarybą, kad e, vystimosi fonde turėtų atsirasti ekologinės inovacijos. Už tai tikrai ilgą laiką kovojame. Matau, kad šešėlinių pranešėjų nėra, bet e, galbūt kolegos pavaduojantis e, šešėlinius pranešėjus pasisakys PP e, vardu Tomas Deutsch, jo nepavaduoja niekas, dabar Alde frakcijos vardu Ivars. Aš žinau, kad daug laiko nėra, bet noriu kai ką pasakyti. Visų pirma, padėkoti ponui Nulsenui Pone Pakarinen akcentuoja, kad reikia panaudoti aplinkos sauginį potencialą e, eko inovacijoms. Tai būtų ES e konkurencinis pranašumas pasauliniu mastu. Naujos inovacijos, eko inovacijos prisideda prie tvarios plėtros, augimo ir kuria darbo vietas. Tai, daug, tai labai pozityvu. Ta akcentuoja ponia Pakarinen. Aš palaikau jos teiginius, palaikau šį pranešimą. Vienintelis dalykas, ką dar reikėtų, man atrodo, paminėti pranešime, e, naujame reglamente dėl CPR mes kalbame apie labai e, didelį ekologinių e, inovacijų vaidmenį. Ir galbūt reikėtų pakalbėti apie tai, kaip teisės aktais galėtume paremti e, šias inovacijas. Trilogė apie tai kalbėjome. Ir šešėlinė pranešėja, kur, kurios valdu uh, Aš kalbu, akcentuoja būtinybę kovoti su e, eismo spūstimis. Taigi tai dar vienas būdas kovoti su tomis valstybėmis narėmis, kurios nepriešinasi ekologiniams inovacijoms. Ačiū. Ačiū įvars dabar žalių vardu Nikos Krisogelos. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums reikia pasirinkti naują kryptį ekonomikoje ir darbo vietų kūrime, o eko inovacijos, man atrodo, ir yra augimo naujose veiklos rytise potencialas ir jos turėtų mums leisti kurti darbo vietas. Ponas Baroso prieš metus plenarnėme posėdėje pareiškė, jog apie 20 milijonų naujų darbo vietų galima sukurti e, žaliojoje ekonomikoje. Eko, ekoinovacijos yra svarbios mums visiems. Mums reikia ekoinovacijų, bet tai turi tapti ir ES regioninės ir sanglaudos politikos sudėtinė dalimi. Jei tai nebus įtraukta į mūsų uh, pagrindinės strategijas, tai prarasime galimybę kurti, sukurti darbo vietą. Pateiksiu keletą pavyzdžių kasybos pramonėje e, Graikijoje mes dėgiame daug novatoriškų technologijų. Mes tiesiog perdirbame senasias technologijas ir jas parvečiame naujomis, turėdami tai, ką turime. Nieko neišmetame. Ir vandens, e, panaudoto vandens, nuotekų vandens mes e, nebeatsisakome, mes jį valome ir dar kartą panaudojame. Energetikos sritise, srityje ne visose regionuose yra gamtinių dujų ar naftos. Ir tai yra didžiulis sektorius. Turime kalbėti ne tik apie tai, ką matome šiandien, fotovoltinės energijos šaltinius, saulės energiją. Yra daugybė kitų galimybių. sukurti naujus energijos šaltinius. Dažai, kuriais dažome namų sienas, pavyzdžiui. Naudojame augalų ekstraktus ir manau, kad galime biomasę panaudoti ir namų šildymui. Ir čia slypi didžiulis potencialas, kurį dar turime visapusiškai ištirti ir panaudoti. Kai kalbame apie sanglaudos fondus, turime jį traukti į sanglaudos strategiją yra, tai naujas pasiūlymas, kalbu apie pasiūlymą dėl eko inovacijų, tai na, naujas proveržis mūsų pramonės sričiai. Ir mane šokiruoja, kad niekas nenori pasisakyti kitų frakcijų vardu, AKR frakcijos vardu. Nu, galiu suteikti Jums žodį, jeigu norite apibendrinti Ačiū visiems už, pasi, už išsakytas mintis ir noriu paraginti teikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Lauksiu jų, ačiū. Ačiū, kalbant apie pakeitimus, laikas tikrai yra labai trumpas, teikti pakeitimams, kadangi pateitis Europos parlamente yra tokia. Pirmininkų sueiga įvyko prieš kelias savaitės ir buvo priimtas sprendimas, kad procedūros susijusios su nuosavos iniciatyvos pranešimais e, yra tokios, kad e, tos, kurios viršyje šešis mėnesius, e, laikotarpis bus nutrauktas ir jis baigsis šių metų birželio šia, pirmą dieną. Taigi tenka teikti daug greičiau, daugiau pranešimų ir tą, reikia, tą patį reikia daryti ir su nuomonėmis. Deja, pirmininkų suėgoje priimtas pranešimas buvo toks, jog šiam pranešimui bus suteikta tam tikra išlyga, jį bus galima parengti iki birželio šeštos dienos. Taigi mes iš karto turėsime balsuoti birželio mėnesį ir negalėsime balsuoti ir atidėti mūsų nuomonės rengimo, todėl galutinė data pateikti pakeitimams yra rytoj 30 gegužės iki 18 valandos. Taigi padarykite tai iki 18 valandos rytoj ir tada būsime pasirengę parengti šią nuomonę laiku, kadangi pirmininkų sueigoje buvo suteiktas toks laikas, tokia išlyga. Taigi šiuo baigiu šį darbo tvarkės punktą ir dabar pereiname Ermenija, ar mes galime pereiti? Pranešėja yra čia, kiti jau taip pat yra čia, taigi manau, jau galime pereiti prie jūsų pranešimo. Gerai, taigi dabar turime šeštąjį darbo tvarkės punktą ir tai yra biudžeto pribojimų poveikis regionų ir vietos valdžiaus institucijoms susijęs su ES struktūrinių fondų išlaidomis valstybėse narėse. Turime pranešėją, ponia Erminija Maconė, ir ji taip pat pakvietė du ekspertus tam, kad jie pateiktų savo peržiūrą ir, kaip suprantu, pradėsime nuo ekspertų, paskui jūs pristatysite savo pranešimą. Teisingai? Taigi turime du ekspertus. Turime poną Jorge Nunijas Ferreru, kuris yra Europos politikos studijų centro, CEPS mokslinis bendradarbis. Ir taip pat turime poną Marijo Mustilį. Jis yra e, ekonomikos ir valdymo profesorius iš Neapolio antrojo universiteto. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį ponui Jorge. Labadiena, ačiū, kad pakvietėte mane čia atvykti. Dirbau jau kurį laiką su ES fondais, aš koordinuoju e, platformą susijusią su protingais miestais, taip pat e, koordinuoju regioninius klausimus, taigi norėčiau Jums papasakoti e, kai kurios dalykus. Aš skaičiau pozicijos dokumentą, kuris buvo parengtas dėl regioninės politikos ir sanglaudos ir pasinaudojau jų informaciją, rengdamas šį pranešimą. Tikiuosi, jog įranga veikia, aš galėsiu rodyti skaidrės, taigi pirmiausia pradėsiu nuo to, jog laikas yra labai svarbus, krizė e, parodė, kokios yra stipriosios ir kokios yra silpnosios pusės. Ir šis grafikas jums parodo, kad tie regionai, kurie vystėsi greičiausiai po krizės, iš tikrųjų yra didžiausi atsižvelgiant į jų BVP. Ir Į tai reikia atsižvelgti, kadangi kai žmonės kalba apie krizę, jie teigia, na, žinote, dabar yra viskas daug sunkiau. Bet vienas iš klausimų yra toks, kodėlgi tiems regionams sekasi geriausiai, statistiškai, o kitiems, kuriems krizės metu sekasi sunkiau, sekasi po to dar sunkiau. Na, iš tikrųjų, kai ką reikia permastyti. Taigi, pirmiausia, kyla klausimas, kodėl. Aš čia surašiau keletą dalykų, galbūt, galbūt jūs juos žinote, galbūt apie juos girdėjote. Na, bet žinoma, mes turime kapitalo srautus, vyksta daugybė skolinimuose ir užsienio finansų srautai vyksta į daugelį šalių ir problema yra tai, kad daugelis iš šių lėšų buvo bankinės operacijos, skolinimo operacijos, jos nėra produktyvios operacijos. Ir viskas, kas buvo vykdoma, nevyko gamybos sektoriuose. Taigi, matoma yra tai, kad kadangi skolinimas tapo daug griežtesnis, Vokietijoje pamatėme, kad būsto kainos nukrito labai smarkiai Vokietijoje ir pamatysime, kad daugelį šalių paskolų teikimas vyko silpnai. Taigi problema yra tai, kad galbūt mes turėjome netinkamą augimą. Taigi turime būti labai apdairūs dėl ateities biudžeto sudarimo. Strategijos, žinoma, tuo metu rėmėsi infrastruktūra, kaip augimo varikliais, kadangi tai, tie dalykai, kuriais žmonės tikėjo 90-ame e, praėjusio amžiaus dešimtmetyje, pasikeitė ir bėgant laivui pasidarė aišku, kad e, žmogiškasis kapitalas yra labai svarbus, svarbu investuoti į tam tikras teritorijas rimtai. Ir uh, Lisabonos strategija buvo labai silpnai taikyta. Ir aš dirbau ekonomikos ir finansinių reikalų srityje ir prisimenu, jog Airijos ministras pasakė, jog tikrai nekiškite nosies į mūsų reikalus, mes patys sutvarkysime savo finansinę padėtį. Prisimenu, jog prieš keliarius metus vyko tokia padėtis ir na, padėtis e, išsivystė taip, kaip išsivystė. Ir dabar norėčiau e, labai greitai peržiūrėti, kokia yra realybė. Aš sutinku su jumis, kad taip, reikia investuoti į svarbius dalykus, e, tačiau pirmiausia, nėra greitos išeities siekiant išspręsti krizę. Nėra tos magiškos stebuklingos lasdelės, kurią pamojus viską būtų galima sutvarkyti. Taigi žmonės turi suprasti, kad nebus lengva tai išspręsti. Antra, Taip, svarbios yra tikslingos investicijos, tačiau taip pat yra labai svarbu vykdyti ir sisteminius pokyčius. Aš kalbėjusiu su žmonėmis, kurie sakė, kad, na, kadangi nėra lėšų, tuomet sisteminiai pakeitimai bus primesti regioninėms institucijoms. Taip, tai tiesa. Tai yra, taigi kitas dalykas, būkite labai aptairūs. Aš matau tuos visus finansinius instrumentus, e, kurie bus naudojami taip. Tiesa, jie yra svarbus, reikės pasinaudoti daugeliu pinigų, reikės pasinaudoti finansiniais instrumentais, bet prašau prisiminkite, visuomet turite žinoti, kad tas instrumentas yra tinkamas. Dažniausiai tos lėšos bus privačios, reikės tuos pinigus išmokėti atgal, o galiausiai viskas atsilieps vartotojams. Taigi, kas vyksta? Daugelis paslaugų ir infrastruktūros, kuri anksčiau buvo nemokama, vieša, pasikeis ir tai padarys poveikį gyventojams. Tai puiku tol, kol išlaikysite mokesčius, mokesčių lygiai tokį patį, kad žmonės išmokėtų deficitą. Taigi, kas nutinka? Turite dvigubą smūgį. Tas pats apmokestinimas ir didesnės e, rinkliavos. Tai taip pat bus labai svarbus e, spaudimo veiksnys ateityje. Taigi turime tai prisiminti, galbūt mes tapsime labiau amerikietiški, na, bet kils problema, jeigu tapsime tuo pat metu yra amerikietiški ir daniški. Būtent takysime tas dvi sistemas, nu, iš tikrųjų jos yra prieštaringos ir neveiks. Toliau labai greitai. Jūs matėte strategijas, man jos patinka, nebereikia jų dar kartą e, ap, ap, aptarti integruotos teritorijos ir taip toliau, tai fantastiška. Turime sutelktus mokėjimus, finansavimą e, tam, kad siektume atsverti riziką. Puiku, bet aš matau vykstančias diskusijas čia, matau, kad sprendimai nėra priimami dėl biudžeto. Regionai labai smarkiai atsilieka rengdamiesi, na, išskyrus tuos, kurie viską žino, bet Pagrindinis dalykas čia yra tas, jog jeigu mes norime pasiekti sėkmės nacionalinėme ir vietos lygyje, ypač vietos lygyje, tuomet tikrai kyla rizika, kad visgi gali būti blogai parengtų projektų, paskutinę minutę parengtų projektų, taigi reikėtų turėti kažkokią, kažkokį mechanizmą tam išspręsti. Galbūt vyks tam tikri vėlavimai, bet mes turime kažką daryti, antrai programos bus silpnos, o programos negali būti silpnos, mes negalime savo to leisti. Uh, neturėtume savo to leisti. Taigi žinome, ką turime daryti, bet aš čia parašiau keletą dalykų savo skaidrėje. Mes pradedame nuo klimato, energijos, viskas nuostabu, turime tai pasakyti, bet e, dėmesys švietimui, mokymui, verslumai, inovacijos nebūtinai yra susijusios su moksliniais tyrimais. Reikia pritaikyti praktiškai tai, kas jau egzistuoja reikėtų pasinaudoti egzistuojančiais gebėjimais. Mes turime padaryti e, dalykus atsparesniais. Ir viena iš e, problemų praeityje, ypač kalbant apie sanglaudos politiką, na, žinome, 30 e, metų buvo kuriama sanglaudos politika, o dabar sakysime, na, kurgi ta politika, o sanglaudos politika yra konkretus dalykas. Tai nėra susijęs su pinigais, tai yra susijęs su strategija. Ir ateitie mes turėtume vengti kurti strategijas, kurios nepadarys ekonomikų uh, atsparesnėmis. Aš suprantu priežastis, negaliu kaltinti Ispanijos ar Graikijos. Daugelį metų jų sistemos veikia, bet dabar reikia naudotis naujomis sistemomis. Kitas dalykas, finansiniai instrumentai, na, sakoma, jog mes turime veikti lankščiau, naudodami finansinius instrumentus. Kai sakome veikti lankščiau ir drąsiau, Būtent ir jūs dabar aptarėte šios dalykus, kalbėdami apie savo biudžetą. Ir sakote, kaip komisija teigia dokumentuose, kaip kažkas kitas teigia. Na, yra daugybė dalykų, kurias reikia išspręsti. Tai reiškia, jog reikia pasinaudoti įdomesnėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, mes turime didžiulius infrastruktūros poreikius, taigi reikia turėti kažkokias sistemas. Jūs turite projektų obligacijas, kurios yra skirtos išskirtinai Europos e, sistemoms, bet dažnai tam pasinaudoja ištisi miestai Tai yra savivaldybės e, e, obligacijos, e, iš tikrųjų, tai yra susiję su projektais ir tuos projektus gali garantuoti Europos Sąjunga. Pirmą kartą, kai aš tai pasakiau, žmonių antakiai tiesiog pakildavo, dabar žmonėms tai tampa įdomiai. Taigi, būtina turėti galingus įrankius ir tada reikia sutelkti daugybę projektų, didžiulių projektų. Tai turi būti labai plačios rytis, tokios kaip energetika. Negalima daryti ten, kur nėra užtikrintumo. Dabar turiu kalbėti labai greitai, kadangi neturiu pakankamai laiko. Taigi kitas dalykas. Taigi privatus sektorius, jo įsitraukimas yra labai svarbus, būtina pasidalinti e, darbais, e, galima pasinaudoti subsidijomis, visą tai yra labai puiku tačiau niekuomet nebegalime veikti, lyg viskas būtų jau įprasta taip, kaip buvo anksčiau. Negalime perkelti naštos vartotojams. Taigi, iš tikrųjų, prašau nacionalinių vyriausybių veikti subalansuočiau, vykdant fiskalinę priežiūrą. Aš jau tą sakiau ir anksčiau. Uh, Dabar sakoma, kad e, įvairios valstybės kalba apie įvairius taupimo mokesčius, mokesčius, kitokius mokesčius. Kiekviena šalis siekia rasti mokesčius ir išieškoti juos iš tų pačių gyventojų ir, ir galiausiai apmokestina vartotojus. Aš manau, jog mes tikrai galime susidurti su problemomis, jeigu taip darysime. Turime rimtai apsvarstyti, kaip vykdysime e, verslą, kaip veiksime visoje Europoje, visose lygiuose. Tai nėra mano darbos rytis, bet tikrai manau, jog tai kelia susirūpinimą. Turime tikrai paspartinti viešųjų pirkimų sistemą, tam, kad tai taptų lankstesnė sistema. Turime kalbėti apie visą naudą, apie tai, kaip yra sukurta visa infrastruktūra. Turime kalbėti apie energetiką, inovacijų sritį. Labai daug kas vyksta inovacijų pirkimo srityje. Mes tikrai turime pasižiūrėti į Europą per viešųjų pirkimų prizmę. Turime pasižiūrėti, kokia yra ES pozicija kaip prekybinės partnerės Europoje, visame pasaulyje poziciją. Kadangi mes matome, kad vyksta tiesioginė konkurencija su mumis, mes turime turėti sistemą. Labai svarbu vengti konkurencijos tarpusavyje, tarp mūsų pačių bet turime padėti ir vykti konkurencijai su kitu, kita pasaulio dalimi. Taigi Europa turėtų tapti galingesnė atsižvelgiant į savo išorės prekybos partnerius, ne, tai, ne tik uh, kalbant apie konkurenciją tarp Prancūzijos ir Vokietijos, pavyzdžiui. Tai tiek, ačiū. Labai ačiū, dabar norėčiau pakviesti profesorių Mario Mustilį. Prašau. Yeah. Grazie per l'invito. Ačiū už tai, kad mane čia pakvietėte. Aš jau kurį laiką nagrinėjau e, šias problemas, kurios yra susijusios su europiniais fondais, e, privačių finansavimu. Mes, e, kai kalbame apie stabilumo paktą, neturėtumėm pamiršti ir tų fondų, iš kurių turėtų būti finansuojamos darbo programos 2013-2020 metais. Man atrodo, kad šiame pasiūlyme e, yra du labai įdomus aspektai. Visų pirma, tai yra e, pasiūlymas e, kaip fiskalinė politika galėtų įtakoti ekonomikos augimą. Ir taip pat yra kitas aspektas, iš tikrųjų, kaip tokius planus pasiekti praktikoje. Tokie planai turėtų būti nuseklus, jie turėtų atitikti politinius tikslus ir reikia rasti teisingą kompromisą tam, kad galėtumėm pasiekti abu tikslus, apie kuriuos kalbame. reikėtų su, užtikrinti finansinės, tinkamas finansinės sąlygas, bet reikia išlaikyti ir, ir tvarius viešuosius finansus. Dabar nekalba apie tai, kad reikėtų kalbėti, kad reikėtų e, keisti strategiją, ją reikėtų įgyvendinti laiku, atėjus tinkamam laikui. Ir dar vienas dalykas, reikėtų bendros techninės administracinės strategijos. Visiškai neseniai buvo atlikta analizė ir, kaip žinia, jos rezultatai yra susiję su um, taupimo politikos pagrindinių ramščių. Taupimo politika tam tikra prasme E, nebegali pateisinti e, lūkesčių ir praranda savo reikšmę. Mokesčiai labai išaugo, sumažėjo išlaidos ir dėl to susitraukė ir valstybių narių ekonomika. Ir taip pat e, tai atsispindi ir privačiame sektorija. aukšti mokesčiai e, mažina įmonių mokumą. Taip pat e, e, įmonėms sunku gražinti ir kreditus, sumažėja užimtumo lygis, mažėja um, paklausa ir tai uh, vėlgi didina nedarbo lygį. Taigi aš manau, kad reikėtų peržiūrėti dabartinę sanglaudos politiką. Kai kurios institucijos ir ekonomai, ekonomistai e, analizuoja ir dabartinę Italijos situaciją. Kas atsitinka? Ekonomika yra susitraukusi, dėl to sus, e, sumažėja ir importas ir tai e, iškraipo mokėjimų bilansą. Balansą ir didėja valstybės skola. Tai tikrai nesprendžia valstybės skolos e, problemos. Ekonomika, ekonomika nebeauga. Pavyzdžiui, tokiose šalise kaip Ispanija ar Italijoje. Uh, Italija visiškai neseniai maždaug 25 procentais um, su, su, sumažėjo um, ekonomikos augimas ir tai yra tikrai labai pavojingas reiškinys. Sus, susitraukia ir finansų sektorius ir tai e, kelia grėsmę ir gamybos sektoriu, o to pačiu ir e, eksportui. Taigi, reikėtų reikėtų peržiūrėti dabartinę politiką. Reikėtų uh, vykdyti tokią politiką, kuri skatintų ekonomikos saugimą, o ne atvirkščiai. Ir čia noriu paminėti dar du svarbius faktorius. Uh, E, pinigų politika jau dabar e, yra labai e, intensyvi, tačiau ekonomikos augimo nėra. Ir dėl to labai padidėjo deflecija. Ir dar viena pastaba. Krenta ir valiutų kursas. Taigi, Reikia atsižvelgti ir tai, ką visiškai neseniai konstantavo Tarptautinis valiutų fondas. Galima daryti išvadą, kad griežta taupimo politika silpnina tas šalis, kur ji yra taikoma norint sumažinti valstybės skolą, reikia kažkaip tai kovoti su tuo užburtu ratu, kur dabar yra atsidūrusios E, šalis, kur vykdoma taupimo politika. Ir dar e, noriu e, pateikti vieną paaiškinimą. Tuos modelius, kuriuos šiandien naudoja ir Europos komisija, neskatina ekonomikos augimo arba e, vadovaujamas tokio ekonomikos augimo modeliu, kuris sudaro 0,5 procento. Neatsižvelgiama į paklausos didinimą. E, fondo direktorius Blanchard yra atlikęs analizę, kuri rodo, kad jeigu nesumažinsime uh, jeigu ir toliau tęsime tokią po, uh, politiką, recesija dar pagilės. Taigi, Tarptautinis valiutų fondas atliko tyrimus, kurie rodo, kad yra būtina mažinti e, de, biudžeto deficitą, tačiau tai gali turėti ir neigiamų pasiekmių. Taip pat Dėl e, fiskalinės politikos, jeigu ir toliau didės valstybės skola, tai įmonės galvos, kad jos ateityje turės mokėti daugiau mokesčių e, ir dėl to mažins savo išlaidas. Jeigu valstybės skola nedidės, tai įmonės galvos, kad jos ateityje turės mažiau mokėti mokesčių tam, kad būtų galima kovoti su valstybės skola. Taigi, Kalbant apie mokesčių politiką, reikia e, gražinti įmonių pasitikėjimą vyks, vykdomą politiką. Ar tai galima pasiekti išlaikius aukštus mokesčius? Ko gero, ne. Reikėtų pagalvoti apie alternatyvas. Reikėtų protingiau kovoti su valstybės skola. Aišku, visa tai yra rizikinga, nes gali kilti pavojus BVP augimui. Ko gero reikėtų ieškoti alternatyvaus sprendimo, o būtent išlaikyti pagrindinius fiskalinės politikos aspektus, bet nebūtinai uh, išlaikant tokius pat mokesčius. Ir baigdamas noriu pasakyti, kad galbūt būtų įdomus ir štai koks pasiūlymas. galbūt reikėtų peržiūrėti paktą. Jeigu tai būtų neįmanoma, tai galbūt e, reikėtų atsižvelgti į sanglaudos politikos planus ir kai kuriais atvejais e, Galbūt reikėtų e, pagerinti finansavimo iš tų fondų veiksmingumą. Taip pat e, galbūt e, reikėtų pasižiūrėti, ar yra tinkami valstybių tiesioginiai mokesčiai, pavyzdžiui, PVM. Ir galbūt būtų galima e, pakoreguoti du finansavimo šaltinius ir europinį ir nacionalinį tam, kad būtų, tarkim, e, struktūrinių fondų lėšas būtų galima naudoti e, pradžioje įgyventinant kažkokį projektą, na, o paskui paskutiniais projekto įgyventinimo metais galbūt būtų galima naudoti nacionalinės lėšas. Man atrodo, kad tokiu būdu būtų galima pasiekti uh, Um, geresnių rezultatų, norint uh, uh, užtikrinti tinkamą santyki tarp BVP ir valstybės skolos. Tam tikra prasme tai turėtų būti siejama ir su uh, realiu investicijų prognozavimu ir planavimu. Taip pat manau, kad reikėtų geriau atrinkti tuos projektus, kurie turėtų būti finansuojami. Ir taip pat manau, kad tai galėtų įtakoti ir kiek kitokią ES vykdamą fiskalinę politiką. Ačiū. E, Ačiū, profesoriau. Dabar kreipiuosi į e, regionų direktorato atstovo Roko Bubiko ir paklausti, ar jis nori pakomentuoti pasisakymus. Ačiū. Visų pirma, turiu pasakyti, kad šis pranešimas mums atveria uh, puikią galimybę pasidalinti mintimis dėl bendrų tendencijų, e, kurias stebėjome ir analizavome pastaruosius du metus. Mūsų an, išvados e, sutampa su pranešimo e, analitinė dalimi ir, manau, tos pačios išvados bus pakartotos ir kitoje sanglaudos ataskaitoje, kuri pasirodys kitais metais. Taip pat e, ABPO kontekste gyvendame projektą skirtą veiksmingoms viešosioms investicijoms taupimo laikais. Mūsų laukiant, mums iškylantis iššūkiai e, bus aptarti dviejose pasirodysiuončiose komunikatuose dėl struktūrinių fondų ir makroekonominės valdysenos. Ten bus aptartas e, tinkamo ekonominio pagrindo vaidmuo ir jo svarba lėšų valdymui, fondų valdymui. Kita tema - konvergencija siekiant vidutinės trukmės tikslų. E, kalbant apie tai, bus ypač svarbu šią nagrinėti, kaip e, suderinti makrofinansavimą, e, atšvelgiant į tai, kas e, buvo pasakyta čia šiandien ekonominės valdysenos kontekste. Turime aiškiai pasakyti, kad mes dirbame remdamiesi praėjusiais metais paskelbt paskelbto e, dokumento link gilesnės ekonominės ir pinigų sąjungos e, gairių kontekste. Taip pat nepamirštame stabilumo ir augimo pakto, pagal kurį galime tik tai laikinai nukrypti nuo ten e, numatytų kriterijų ir rodiklių. Bendrais bruožais kalbant, svarbu pažymėti, kad struktūriniai fondai šiuo konkrečiu laikotarpiu yra svarbus, svarbus ne tik augimui, bet ir plėtrai. Ir jei mm, išvelgiame BVP potencialą ir, ir kalbame apie BVP augimo veiksnius, tai, tai yra būtina, tai būtina akcentuoti, skiriant struktūrinių fondų lėšas, kalbėti apie bendrą produktivumą kitus susijusius veiksnius. Taigi tai yra aktualu, kalbant apie struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Remiantis ponios Maconi pranešimu, galiu pasakyti, kad Šiuo metu komisija e, gyvendina nemažai projektų, jų jie bus pabaigti, analitinių dokumentų, jie bus pabaigti atnešiomis savaitėmis ir bus paskelbti pranešimai. Ačiū dabar, ponė Maconė. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Jums ir visai, visam komitetui už tai, kad Jūs pritarėte tam, kad iš tikrųjų būtina padiskutuoti apie šį pranešimą kur kalbama apie biudžeto apribojimų poveikį regionams, uh, ypač e, vietos valdžios institucijų vykdomams investicijoms. Aš norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad e, e, jūs įvertinote mūsų nuveiktą darbą, o ypač noriu padėkoti už atvirą požiūrį. į mūsų pranešimą ir ten išdėstyta minti, kad reikėtų uh, peržiūrėti biudžetą ir taip pat kofinansavimo išteklius. Norėčiau padėkoti e, ir kolegoms, kurie pasisakė ankstesnėme posėdėje, kai aš pristačiau pagrindinės šio pranešimo gairias. Taip pat ačiū už visą jūsų indėlį. Tikiuosi, kad e, ir jūs pritarsite mano pranešimui, kurį šiandien nagrinėjame. Vis dėlto noriu pasakyti, kad e, dar pranešimas nėra visiškai baigtas, aš esu nusteikus atvirai, laukiu jūsų pasiūlymų, kaip jį būtų galima patobulinti. Labai ačiū tiems kolegoms, kurie įvertino mano išdėstytas hipotezes šiame pranešime. Taigi tikrai ačiū ir mūsų profesoriams, ir profesoriui Ferrero, ir profesoriumu Stylį. Ačiū jiems. Jie patvirtino mano išdėstytas tezes. Taigi, šio pranešimo tezės tikrai nėra naujos, jos jau nuskambėjo ankstesnėse europinėse diskusijose. Ir taip pat Tokios tezės skamba ir e, vyriausybių diskusijose. Džiaugiuosi, kad ir mes galime apie tai pakalbėti, nes e, iš tikrųjų politinis dialogas tokia svarbia tema yra būtinas. Taigi manau, kad diskusija yra tikrai būtina. Būtina pakalbėti apie tai, kokį poveikį turės biudžeto apribojimai. Uh, Dar 2008 metais tokios diskusijos prasidėjo, kai buvo pastebėta tendencija, kad ES gamybos tendencijos pradėjo smukti, kai pradėjo smukti užimtumo lygis, kai pradėjo didėti valstybės skola. Ir iš tikrųjų ES regionai apie tai pradėjo kalbėti, apie tai užsiminė profesorius Ferrero. Tokios diskusijos pabrėžia, kad iš tikrųjų egzistuoja atotrukis tarp obligacijų kurso tam tikrose ES šalise, tai yra vadinamasis spread. Būtina suvienodinti, pagerinti uh, E, socialinės, ekonominės sąlygas valstybių narių regionuose. Aš išklausiau naujausius pasiūlymus mano pranešimui ir panašu, kad tų pasiūlymų tikslas nėra išspręsti krizę, bet padėti atgaivinti ekonomikos saugimą paskatinti ekonomikos augimą. Dabar išgyvenome griežtus taupimo laikus. Įmonės tarsi jautėsi baudžiamos ir dabar buvo suvokta, kad norint atgaivinti ES ir jos valstybių narių ekonomiką, galbūt būtina e, naudotis augimo instrumentais Na ir kalbant apie šiuos augimo instrumentus, labai svarbus vaidmuo e, tenka sanglaudos politikai. Reikia įvertinti investicijų potencialą, kokias investicijas e, gali atlikti vairios institucijos, taip pat ir vietos regionų institucijos. E, profesorius Mustilė atliko techninę analizę, aš nesugebėčiau visko pakartoti, sako kalbėtoja. Uh, Ir iš tikrųjų pritariu tam, kad reikia didesnio lankstumo vietos ir regionų valdžios institucijoms tam, kad jos galėtų tinkamai investuoti turimus išteklius. Tai turėtų e, paskatinti ekonomikos augimą tose teritorijose, kurios e, e, šiuo metu ypač susiduria su didžiuliais sunkumais. Taigi, Tikrai manau, kad buvo patikta gerų pasiūlymų ir manau, kad diskusijų metu reikėtų pagalvoti ir apie tų taisyklių peržiūrą, kur, kuriamis remiantis dabar yra nustatomi biudžeto kriterijai. Ir reikėtų užtikrinti, kad yra geriau panaudomi kofinansavimo ištekliai. Baigdama dar noriu pasakyti štai ką. Išlaidos sanglaudos politikos kofinansavimui, kurios yra skirtos ekonomikos augimui skatinti valstybių narių ekonominių problemų įveikimui, turėtų būti atspindėtos biudžete, kad e, būtent yra tam tikras tarpusavio prieštaravimas dėl kofinansavimo ir dėl to e, sanglaudos politikai sunku duoti vaisių dabartiniais e, taupimo politikos laikais. E, baigdama noriu padėkoti už tai, kad dabar galime padiskutuoti apie šį pranešimą. Ir ačiū už tai, kad jūs sakėte, kad pranešimą reikia patvirtinti kiek įmanoma greičiau, tam, kad turėtumėm tinkamų instrumentų ir tam, kad galėtumėm jau pradėti taikyti naujas taisyklės, kai bus patvirtintas naujas biudžetas. Ačiū. Ačiū. Socialistų frakcijos vardu Viktor Boštinaru. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pristatyti kolegos Evgenijaus Kirilovo projekto pasiūlymą, kuris pasiūlymo projektais e, paskirtas e, atsakingų už Euronės delegaciją ir man teko garbė jį pavaduo, pavaduoti. Norėčiau išreikšti paramą jo išsakytoms mintims. Pasveikinti ponę Matsonį parengus pranešimo projektą, kuriame pristatyti didžiausi sunkumai ir iššūkiai vietos ir regionų valdžiai, panaudojant struktūrinių fondų lėšas e, biudžeto taupimo laikais. Norėčiau e, aptarti kai kuriuos papildomus susijusius klausimus, pasiūlyti juos įtraukti į pranešimo projektą ir pristatysiu juos kaip pakeitimus. Visiškai pritariu susirūpinimui reiškiamam projekte, kad e, skirtumai tarp skurdžiausių regionų e, valstybėse narėse ir tarp regionų vienoje valstybėje narėje toliau auga ir didėja. E, todėl reikia priemonių vietos ir regionų lygmenių, kovojant su šiuo reiškiniu. Tačiau kai kurios valstybės narės centralizuoja e, struktūrinių fondų panaudojimo lėšas, nors reikia numatyti, kofinansuodamos e, tų fondų panaudojimą. Tačiau negalime ignoruoti regionų ir vietos valdžios dalyvavimo e, šių fondų padaudojimo procese. Tai reiškia, kad centrinė valdžia turi labiau stengtis ieškodama regionų problemų sprendimo ir tolygiau paskirstyti ES fondų lėšas ir užtikrinti kofinansavimą. finansavimą Mes pageidaujame e, tvirtesnio partnerystės principo gyvendinimo, nes be partnerystės e, iškyla grėsmė, vertinant visus lygmenis, kad kai kuriuose valstybėse padėtis pablogės. Manau, kad reiktų akcentuoti pranešimo projekte kai kurias gerai žinomas problemas susijusias su programų ir projektų įgyvendinimu. Pirma, Reikia geresnių administracinių ir institucinių gebėjimų e, paskirstyti gyvendinti ES e, fondų lėšas ten, kur lėšų yra mažiau, reikia užtikrinti, kad pinigai būtų panaudoti tinkami, tinkamai laiku ir būtų skirti svarbiausių prioritetų finansavimui. Noriu pasidalinti informaciją, kurią gavome vakar vakare po Pasaulio banko ir projektų organizavimo instituto renginio. Mes, mums buvo pristatyti Europos trūkumai, lyginant mūsų tarptautiniais mūsų konkurentais. Taip pat e, administraciniai gebėjimai yra geriausias būdas panaudoti turimas lėšas ir pinigus. E, ir užtikrinti, padidinti regioninių ir vietos veikėjų gebėjimus strategiškai planuoti lėšas ir veiksmingai panaudoti lėšas tai e, šiais laikais, kuomet ypač išgyvename ypač stiprų uh, grinųjų pinigų stygių. Biurokratija. Biurokratija draugė su finansiniais sunkumais uh, apsunkina apriboja ES lėšų e, pa, po, pa, daugelįpį poveikį. Manome, kad reikia daryti viską, kad regionai e, pasinaudotų ES fondų lėšomis. Dar yra galimybės užsitikrinti EIB dalyvavimą projektuose, kuris gali pasitarnauti regionų ir vietos valdžiai. Todėl skatiname E, sprendimus, projektus šią linkme kitame e, programavimo etape. Ačiū toliau liberalų vardu Ivars Guodmanis. Ačiū pirmininkė. Noriu e, išsakyti kitokias mintis, bet ką padarys. Norėčiau kitaip kalbėti, bet teisybė yra teisybė. Visų pirma, e, pranešėjo siūlymas e, finansa, šiam finansavimui netaukytai stabilumo pakto reikalavimu. Šiandien tai neįmanoma ir tai nebus įmanoma rytoj. Jeigu peržiūrėsite sutartį, kurią ratifikavo 27 valstybės, išskyrus Jungtinę karalystę ir Čekijos Respubliką, ten aiškiai pasakyta, kad visi turi e, laikytis 0,5 procentų struktūrinio deficito reikalavimo, o ne 0,3 ir tik tai 3, tik trim atvejais tas deficitas gali būti didesnis, galbūt vienas iš atvejų, kas būtų e, E, priimtinas šiuo atveju, tai 2005 metų tarybos sprendimas 1056 reglamentas. Ten kalbama apie rimtą ekonomikos sulėtėjimą. Tačiau tai yra 2005 metų sprendimas. Jeigu pasiremsite šiuo sprendimu, vis tiek negalėsite kofinansavimui netaikyti e, fiskalinės drausmės sutarties nuostatų. Tai reiškia, kad pagal šį pranešimą reiktų keisti teisės aktą. Deja, šis būtent teisės aktas buvo neseniai patvirtintas visų 27 valstybių narių. Arba kažkas turi imtis reglamento keitimo ir tas keitimas e, turėtų kalbėti ne tik, kad tai, tai dar reikėtų kalbėti ne tik apie ekonomikos sulėtėjimą, bet ir apie kofinansavimo atvejus. Tačiau kofinansavimo, kad kofinansavimo atveju leidžiamas didesnis nei 0,5 procentų deficitas. Bet tai reikš, kad mes e, gyvename dviejose skirtingose pasauliuose, nes ekonomikos komitetas pasiūlys visai ką kitą. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas. Makroekonominės sąlygos ir kriterijai. 12 punkte tai išdėstyta. Noriu pasakyti štai ką. Pranešėjas, pranešėja tam priešinasi. Mes žinome komisijos ir tarybos poziciją Tačiau aš siūlyčiau štai ką. Įtraukti čia dar vieną dalyką. Ir gerbėmiems nariams jau esu pristatęs duomenis, kurie atskleidžia, kad nuo 2009 iki 2013 e, duomenys netitinka, kalbant apie įsisavinimo pajėgumus, nes jie e, vertinami pagal įsiskolinimo kriterijo. Komisijos požiūris yra gražus, tačiau jis visiškai nieko neparemtas. Tai galbūt reiktų įtraukti tai į šį pranešimą. Trečias dalykas, ką aš labai siūlyčiau pranešėjai. Šiame pranešime visiškai nėra jokios nuorodų į papildomumą Tai yra labai rimta priemonė, kurią e, regionas, valstybė ir komisija gali panaudoti iš dalies išsprendžiant klausimus, kuriuos keliate savo pranešime. E, pacituosiu skaičius. Komisija parengė komunikatą, kur kalbama apie 2007-2013 metų papildomumo e, rodiklius, papildomumas be kofinansavimo finansavimo visos valstybės turi e, e, skirti e, valstybės lėšas, investicinį finansavimą iš viso 97 milijardus eurų, 22-23 procentus. Būtų labai įdomu pasižiūrėti, kiek papildomų investicijų investuota vietos lygmenių ir paskaičiuota nacionaliniu lygmeniu ir kaip nuosekliai valstybė pildomus e, finansus. Galiu tik pasakyti pranešėjai, kad peržiūrėjęs konkrečius praktinius skaičius vidutinio laiko tarp 2070 metų, e, patikra atliekama 2012, taigi paaiškėjo labai įdomus dalykai. Kai kurios šalis ženkliai sumažino tiesiog sumažino valstybės finansavimą iki 22, 21 procentų, iki 23 procentų. Suskaičiavau keturias valstybės. Ir keturios valstybės ženkliai padidino. Ispanija 52 procentais, Italija 57 Lenkija 57 procentais, Slovakija 59 procentais. Tai reiškia, kad kai kurios valstybės didina savo uh, skiriamų investicijų dalį regionų lygmenių. Kai kurio, kitos mažina. Komisija tam nepritarė, nes uh, tai buvo krizė. Gaila, kad mes šiame komitete niekada to klausimo nesvarstėme. Būtent todėl galbūt ir jūs ir neįtraukite šios informacijos į savo pranešimą, nes tai labai reikšminga priemonė. Ir kaip be kofinansavimo ir reikia skirti papildomą finansavimą, nes komisija jį tvirtina. Ir jeigu jūs neskirsite ir, ir jeigu paaiškės tokia duomenis, iškils didelių problemų ir tai kažkaip turi atsispindėti ir jų su pranešime, nes jame jis labai susijęs su padėtimi vietos lygmenių. Labai ačiū. Labai ačiū įvarsai. Kaip sakėte, yra struktūrinis deficitas, deficitas, tačiau nėra struktūrinio deficito apibrėžimo, nėra įtikinamo apibrėžimo, nėra vienintelės metodologijos. O dabar norėčiau suteikti žodį žaliųjų frakcijos vardu Nikos Kovehelos. Ačiū, pirmininkė. Kalbame apie tikrai labai svarbų dalyką, svarbų klausimą. Mes turime padėti regionams išbristi iš krizės. Šiuo metu susidurėme su krize, na, o e, su krize kovojama taupant. Aš manau, kad reikia investicijų, norint susidoroti su krize. Deja, dabar nėra tvarių lėšų investicijoms. Tikrai nenorime pritraukti į ES nešvarių investicijų, kurios netitinka socialinių, aplinkos, techninių standartų. Be abejo, mes norėtumėm uh, E, pažangaus, išmintingo augimo. Apie tai jau esame kalbėję. Pavyzdžiui, Graikija šiuo metu recesija sudaro 25 procentus ir dėl to labai sunku kofinansuoti projektus ir pro programas. Kalbant apie viešasias investicijas, tai jos, jų lygis yra tikrai labai smukęs. Kaip mes e, galime išspręsti šią problemą? E, viena vertus yra labai e, mažinamos išlaidos, mažinamas finansavimas, o taip pat ir kofinansavimas. Aš manau, kad mes turėtumėm investuoti į inovacijas, naujoves, naujas ekonomikos sritis, reikėtų veiksmingai panaudoti jau to, turimas lėšas ir be abejo, mums labai reikia investicijų į inovacijas. Norime naujų instrumentų. Mums reikia ir naujų politikos krypčių, nes plėtodami tokią politiką, kokia yra dabar, mes krizės neįveiksime. Pavyzdžiui, jeigu Graikijoje būtų netokia didžiulė recesija, jeigu mes turėtumėm tvarių investicijų, mes galėtumėm 20 procentų sumažinti skolą. Tai reiškia, kad mes galėtumėm uh, daugiau investuoti į ateitį, galėtumėm sanuoti mūsų valstybės biudžetą, bet iš kur gauti pinigų už tai, kokia problema. Viešasis sektorius e, taip pat e, turi vykdyti ir viešuosius pirkimus. Ir man atrodo, tai būtų galima irgi sieti, tai galėtų teikti paskatų didžioji vartojimo dalis, tai yra 60-70 procentų BVP, turėtų būti panaudota ir viešajame sektorija vietos regionų lygmenių reikėtų prisiminti, kad dabar siekiama vis pigesnių paslaugų, Bet tos pigesnės paslaugos dažnai e, nėra tokios palankios aplinkai. Neturime mes pinigų investicijoms. Dar viena problema yra štai kokia - sumažinti vietos regiono ir regionų valdžios institucijų biudžetai. Mes galime ko gero kalbėti apie kelių greičių Europą. Yra tokių regionų, kurie yra puikiai organizuoti, kur centrinė valdžia labiau rūpinasi regionais, investuoja į regionus. Jeigu centrinė valdžia negali daug investuoti, tą trūkumą turi kažkaip tai išlyginti vietos ir regionų valdžios institucijos. Tačiau pietų Europos valstybėse narėse regionai yra ir skurdus, jų biudžetas yra skurdus Tarkim, Graikijoje regionų biudžetas yra sumažėjęs ir tai reiškia, kad labai sunku vykdyti investicijų politiką ir kompensuoti uh, tą 60 procentų sumažėjusi finansavimą, kuriem mes gauname iš centrinės valdžios, susidaro tarsi užburtas ratas ir mums labai sunku skatinti regionų augimą. Taip pat mes prarandame ir žmogiškuosius išteklius. Žmonės arba išeina į pensiją, arba tokiamis aplinkybėmis jaunuoliai išvyksta iš šalies. Kalbant apie 2014-2020 metus šį periodą, tai mes susitarėme su tokia problema, kad administracijose labai sumažėja žmonių, arba jie išeina į pensiją, arba išvyksta. Ir ką mums daryti, kaip mums su to kovoti? Mes norime sukurti naują pagrindą augimui, investicijoms, naujovėms, tačiau antra vertus mes neturime personalo. Ir 2013 metais, šiais metais e, regionai turi įteikti savo programas centriniai valdžiai, reikia sudaryti ir partnerystę susitarimus. Turiu pasakyti, kad labiausiai nukenčia mažiausiai išsivystę regionai ir praraja vis didėja. Tai reiškia, kad mes negalime užtikrinti sanglaudos visuomenėje. Uh, Apie tai kalbame ir mūsų komiteto pranešimuose, ir kitų komitetų pranešimuose. Dėl krizės e, situacija vis prastėja. Anksčiau buvo devini regionai, kurie dabar pateko į vidutinę regionų kategoriją, o dabar e, e, tokių regionų atsiranda vis daugiau. Tokiems regionams kaip saloms Reikia padėti. Reikėtų įvertinti e, įvairius kriterijus, ne vien tik tais BVP, nes ne vien tik BVP atspindi realią situaciją. Aš žinau, e, kokia sunki situacija, tarkim, salose. Salose e, sveikatos priežiūros sistemoje žmonės nebegali pasinaudoti sveikatos priežiūros sistemos paslaugomis, kyla įvairių transporto problemų. Ačiū. Thank you, uh, Jan Olbricht. Ačiū, Jan Olbricht. <coughs> Yes, thank you, Chair. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimų mūsų ekspertams ir vieną pasiūlymą pranešėjui. E, kalbant apie klausimus ekspertams, manau, jog dabar susidurėme su labai rimtų klausimų. Ir pažiūrėkime į tai kraštutinai. Sanglaudos politika yra geriausias būdas siekiant išbristi iš krizės. Kokiagi yra sanglaudos politikos svarba krizės metu? Sakyčiau, Na, nesakau, jog struktūrinė e, sanglaudos politika yra tik tai struktūriniai fondai. Mes turime tai bendrai valdyti ir tai reiškia, jog tai priklauso visų valstybių narių atsakomybei. Ir kyla klausimas, kaip norėtumėte ateityje tvarkyti sanglaudos politiką, tam, kad visos valstybės narės prisimtų atsakomybę fiskalinės politikos srityje, jos konsolidavime ir taip toliau. Pranešėjas rašo, jog valstybės narės reaguoja labai greitai, e, jungdamos konsolidaciją ir struktūrinių fondų naudojimą. Ir faktiškai tai mažina biudžeto nepriklausomumą regioninių vietos lygių. iš tikrųjų siekiama konsoliduoti, tačiau pasiekmė realiai yra labai stipra, stip, stipri centra, centralizacija. Taigi siekiama bendro valdymo, tačiau krizės metu ši politika tampa vis labiau centralizuota. Ir konsolidavimo pasiekmė yra ta, kad regioninės ir vietos institucijos turi mažiau judėjimo laisvės ir jų nepriklausomybė mažėja. Komisija pristatė labai įdomią ataskaitą, įdomų pranešimą apie 50 įdomių projektų atliktų miestuose Europoje. Analizė atlikta labai puikiai ir ji labai aiškiai parodo, jog vietos produkto sėkmė šiandien reiškia, jog tais atvejais ir būna labai aiški vietos nacionalinė strategija. Taigi, neišvengiamas centralizacijos procesas, ar jisai vyks ar ne. Taigi mano klausimas ekspertams yra toks. Iš ekonominės pusės, ar valdysenos problema yra svarbi visai tai analizai? ar galutiniai naudos gavėjai gaus lėšas ar negaus tam bendram finansavimui, bet klausimas kyla dėl to, kokia yra bendroji struktūra, įskaitant ir, pavyzdžiui, bendrą finansavimą pagal stabilumo paktą. Taigi tai yra labai įdomu. Kokia prasme tai tam yra reikalingas Europos atsakingų institucijų pritarimas? Netgi ir mano šalyje yra įdomių pasiūlymų e, susijęti deficitą vietos lygių ir biudžetą vietos lygių su bendru finansavimu. Taigi, mano klausimas yra toks, ar mes susidurėme su būtinybė keisti mūsų valdysenos suvokimą, ar mes atsidūrėme tokiame procese, kuomet galvojame apie sanglaudos politiką ir bendrą valdymą. Kadangi mums reikia turėti labai stiprią politiką, pagal kurią galėtume priimti greitus sprendimus, būtina stiprus saliginumas, reikėtų žinoti, koks turėtų būti augimas. Jeigu galvojame apie stiprą saliginumą, tai kyla klausimas dėl to, kad sąlygoms yra sukuriama didesnė gale. Taigi klausimas, kuriuo dabar susidurėme, yra tas, kad vietos ir regioninės institucijos laukia atsakymų, nes tendencijos yra tokios, jog šiandien einama centralizavimo link. Taigi klausimas yra toks, ar yra strategija siekiant išspręsti politikos centralizavimą, ar tai yra neišvengiamas rezultatas. Taigi mano klausimas, kokia yra jūsų nuomonė šio klausimo, o pranešėjai turiu tokį pasiūlymą. Jūs esate teisi, sakote, kad būtina įtraukti taip pat ir vietos lygį, šalia nacionalinio regioninio. Pranešime sakote, kalbate apie vietos investicijas. Vietos nereiškia mažų savivaldybių. Taip pat ir Paryžius, Londonas, Neapolis ir taip toliau čia patenka. Taigi, dėl to manau, kad vietos lygis šiuo atveju yra svarbus. Gal galėtumėte pateikti savo nuomonę apie centralizavimo problemą lyginant su konsolidavimu ir kaip tai paveiks sanglados politiką ateityje. Ačiū dabar Vladimir Mank. E, Ďakujem za slovo, pani predsednička. E, ja som takisto... Ačiū, pirmininkė. Aš, ateit... Aš neketinau prašyti žodžio, bet dabar išklausiau, e, ką pasakė ekspertai ir taip pat norėčiau sureaguoti. E, leiskite man pasakyti štai ką. Mes visi pritarėme tam, kad e, sanglaudos politika ir struktūriniai fondai yra labai svarbus instrumentas kovojant su krize. Slovakijoje 76 procentai viešųjų investicijų vyksta uh, vien tik tai struktūrinių fondų ir sanglaudos politikos dėka. Šiandien mūsų šalyje pastebimas ekonomikos augimas, jis yra nedidukas, bet vis dėlto ekonomika auga ir vis, dėl viso to esame dėkingi sanglaudos politikai. Ekspertai kalbėjo labai įdomiai, taip pat e, noriu paminėti ir infrastruktūrą. Infrastruktūra e, jau nebėra augimo metodo. E, metodas. Aš vadovavau vienam, vienam regionui Slovakijoje, atlikau daug auditų ir pastebėjau, kad, tarkim, kai kurios investicijos atsiperka per trejus metus ir jas atgavęs galiu uh, Mm, vėl investuoti. Infras, investicijos į infrastruktūrą yra geros, bet jos turi būti atliktos protingai. Čia norėčiau paminėti ir investicijas į kelių tiesimą. Senesnėse ES valstybėse narėse kyla klausimas, kodėl reikėtų investuoti pagrindinę infrastruktūrą, jeigu galima investuoti į naujoves. Aš tam pritariu. Tačiau, jeigu mes neinvestuosime į autostar autostradas, į kelius, tai tuomet e, netvyks e, investuotojai, tai sustabdys e, vystimas augimą. Aš e, savo regione taip pat investavau į kelių tiesimą, bet e, manęs laiku nepasiekė tie pinigai, kurie buvo pažadėti iš struktūrinių fondų. Ir Jeigu nėra vykdomi mokėjimai iš struktūrinių fondų, tai vėluoja ir kitos tolimesnės investicijos. Tai yra svarbus dalykas, apie tai e, reikėtų e, pamastyti ir planuojant investiciją septyneriems metams į priekį. Tai, ką mes pažadame, turime ir išmokėti. Tai yra tikrai svarbu. Prieš aštuonerius metus aš dirbau biudžeto komitete ir ten vyko komisijos klausimas. Anomet komisija e, sakė, kad e, investicijas nuojose valstybėse narėse reikėtų sumažinti 10 procentų, nes e, komisijos nuomonė e, naujosios valstybės narės laiku nesugebėdavo pasinaudoti pinigais. Viena vertus tai yra tiesa, tačiau e, Antra vertus, e, dėl to yra kalta didžiulė biurokratija valstybėse narėse. Pavyzdžiui, tai stabdo investicijas mano šalyje. Dabar komisija ištaisė savo klaidas, ji e, sumažino biurokratiją, tuo tikrai labai džiaugiuosi ir už tai dėkoju. Tačiau dabar turime pagalvoti apie kitus dalykus. Mes turėtumėm pasitirauti regionų, kokius projektus jie norėtų įgyvendinti ir kokius projektus jie realiai galėtų finansuoti. Aš norėčiau priminti ankstesnį, ankstesnę kadenciją. Kažkada suteikęs pranešimą dėl 2010 metų biudžeto. Ir parlamente mes patvirtiname pranešimą dėl DG Security ir DG Envy um, audito. Ir po atliktų auditų kai kurie generaliniai direktoratai tikrai sumažino administracinės išlaidas. Paskui Europos parlamentas norėjo atlikti panašų auditą ir pačiame Europos parlamente, bet likščiol toks auditas dar nebuvo atliktas Europos parlamente. Mes tikrai galėtumėm daug sutaupyti ir Europos parlamente, ir tas sutaupytas lėšas galėtumėm investuoti į tokias rytis, kurios turi didesnį potencialą. Dar viena pastaba. Daugelįje valstybių narių yra tvirtinami įstatymai, teisės aktai, kurie susijęs su valstybės skolos mažinimu. Mes Slovakijoje taip pat patvirtiname tokį įstatymą, tai yra tikrai svarbus įstatymas. Tačiau reikia pagalvoti ir apie dar vieną svarbų dalyką. Kai kurios investicijos labai greitai atsiperka per kelis mėnesius. Bet e, tokios investicijos gali būti stabdomos dėl taupimo politikos. Štai kur problema tokie finansiniai srautai, tokius finansinius srautus gali sustabdyti taupimo politika. Ekspertai paminėjo dar vieną dalyką. Mes negalime e, kelti mokesčių valstybėse narėse, kiek tik norime, tam, kad sustabdytumėm deficitą. Aš tam pritariu. Tačiau mes turime pagalvoti ir apie štai ką. Europos parlamentas prieš porą dienų uh, patvirtino dokumentą dėl kovos su mokestiniais rojais, mokesčių oazėmis. Iš tikrųjų, daug pinigų nuteka į tokias mokesčių oazės ir mes turime daryti viską, kad um, tos mokesčių oazės um, neįvestų žemesnių mokesčių jos turėtų nustatyti tinkamus mokesčių tarifus. Ačiū. Thank, thank you very much, Lambert. Ačiū. Lambert Van Nistelrooy. Yeah. Thank, thank you very much. Uh, I think this is... Ačiū. Šį pranešimą turėtume surašyti kiek įmanoma konkretesniais žodžiais, nes kalbame apie lankstumą užtikrinimą makro krit, ekonominius kriterijus makroekonominėme kontekste ir kalbant apie tai, e, kreipiuosi pranešėją klausdamas, ar 13 punkte, kur kalbama apie lanks, lankstumo galimybės stabilumo ir augimo pakte, galbūt mes galėtumėme patys savo padėti, kaip į lankstumo galimybės atsižvelgti skaičiuojant konkrečius duomenis, konkrečius kriterijus konkrečiai valstybei. Kaip šitas lankstumas pritaikomas? Turiu dar vieną klausimą. Mane džiugina naujas instrumentas, kurį sukūrėme per EIB. Dabar, kai bankai nėra tokie pasiruošę skolinti pinigus, kuomet e, valstybinių lėšų trūksta. Europos investicijų bankas gali pasiūlyti e, ilgalaikės testinės investicijas. Kaip jie Taigi, kaip vertinamos tokios priemonės, kurias siūlo EIB, kurių, kurias pasitelkus ir taip pat draugė su, kitais, su kitų fondų lėšomis decentralizuotų lygmenių užtikrinama normali funkcionuojanti rinka, kurioje vyksta kapitalo srautai. Ir kaip panaudojamos tos lankstumo galimybės? Kodėl pamirštame šias investicijas, kodėl jos neskaičiuojamos, nes tai yra ekonomiškai gyvybingos investicijos, jas tikrina EIB pavyzdžiui. Norėčiau, kad komitete balsuotume ir teiktume plenariniam posėdžiui siūlymą jeigu pabaigsime renkti ir svarstyti reglamentus dėl, dėl skla, e, sanglaudos fondų. Reikia surenkti diskusijas plenarnėme posėdėje ir taip pat aiškiai nusiųsti žinę mūsų rinkėjams apie tai. Ačiū dabar Franceska de Angelis. Ačiū pirmininkė. Aš e, tikrai labai džiugiuosi pranešėjos nuveiktų darbų. Ten atsižvelgta į 2012 m. birželio ar 2013 m. kovo mėnesio tarybos išvadas. Ten kalbama ir apie tai, kad dab, e, stabilumo raugimo paktas netitinka dabartinės situacijos. E, dabar Krizės laikais situacija tikrai sudėtinga. E, atotrukis tarp regionų didėja visoje Europoje. E, kalbant apie sanglaudos politiką ir laikotarpį 2014-2020 metams, tai norėčiau pasakyti štai ką. Ypač dabar, kai susidurėme su krize, su sunkumais, sanglaudos politika yra ko gero vienintelis e, instrumentas, kuris galėtų skatinti ekonomikos augimą. Reikėtų rinktis tokius projektus, kurie turi svertinį e, efektą, svertinį poveikį, tai skatins užimtumą ir ekonomikos augimą. Taupimo priemonės šiuo metu kelia didelių sunkumų. Aš pritariu e, pranešimui, manau, kad taip pat, kad reikėtų siekti ir strategijos 2020 tikslų. Čia labai svarbus vaidumuo tenka vietos ir regionų valdžios institucijoms reikėtų užtikrinti skaidrumą visose biudžeto formavimo ir vykdymo etapuose. Uh, Taip pat reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp e, nacionalinių ir subnacionalinių aspektų. Taip pat tikrai neįmanoma išspręsti visų problemų e, pamiršus ir regionų autonomiškumą. Mes turime rasti išteklius problemams spręsti, nes kitaip e, visi žodžiai ir liks žodžiais. Mes esame visi įstikinę, kad reikia skatinti užimtumą, ekonomikos saugimą, bet turime ribotus išteklius. Taigi mes taip pat turime nepamiršti ir kad reikia palengvinti prieigą prie turimų išteklių. Tai yra irgi vienas iš tikslų. Toliau dėl nacionalinių investicijų trūkumo, tai irgi svarbus dalykas. Aš taip pat, e, e, kalbant, kalbėdamas apie investicijas, noriu pasakyti, kad dažnai e, trūksta lankstumo stabilumo raugimo pakte. Taip pat tas kofinansavimo mechanizmas nėra lankstus dažnai yra tiesiog užblokuojamos lėšos, ypač e, silpnesniuose regionuose. Taigi, manau, kad tikrai apie šias mano pastabas reikėtų pamastyti. Dabar grįžtu konkrečiai prie pranešimo. Man atrodo, kad čia reikia patikslinti e, vieną punktą, ten, kur kalbama apie makroekonominės sąlygas. Mes Jau apie tai esame diskutavę anksčiau. Visos frakcijos yra daugmaž išsakiusios um, savo požiūrį dėl e, viešųjų išlaidų, viešojo sektoriaus ište, išlaidų, apie tai buvo kalbėta mūsų komitete ir anksčiau, kai vyko trilogas. Dėl sanglaudos politikos man atrodo, kad ji yra siejama su tam tikromis sąlygomis ir mes turėtumėm suprasti, kad tai yra tikrai svarbus aspektas. Dabar mes diskutuojame apie apie būsimas išlaidas ir manau, kad tai turėtų būti siejama su būsima e, sanglaudos politika ateinančiam laikotarpį. Ačiū. Ačiū, aš norėčiau pasakyti tik tai vieną pastabą, nes kartais mes kalbame apie tai, iš kur ECB gauna pinigus. Na, iš tikrųjų, iš ten, kur ir visi kiti bankai, tai yra tarptautinės rinkos. Ir kartais ten taip pat yra konkurencija ir turime pagalvoti, koks būtų geriausias modelis ECB funkcionuoti. Tai tokia pastaba. O dabar norėčiau paprašyti abiejų profesorių sureaguoti. Ar norėtumėte atsakyti kokius nors tiesioginius klausimus, o paskui mes paprašysime ponios Maconį užbaigti. Na, o dabar pirmiausia mūsų svečiai. Ačiū, tai buvo daug pastabų. Pasistengsiu atsakyti kaip galėdamas trumpiau. Nekalbėsiu apie biurokratiją, bet e, tikrai galite apie ją pagalvoti keliaudami, e, pavyzdžiui, iš čia į Strasbūrą ir atgal. Na, bet tai tiesiog e, tokia kandi pastabėlė. Kalbant apie rinkas, tai tikrai labai svarbu. Aš dirbau su fondais e, daugelį metų iš įvairiausių požiūrio taškų, dirbau komisijoje, padėdamas valstybėms narėms kaip konsultantas, paskui dirbau taip pat ir akademinėme darbe, taigi mačiau tai iš visokiausių pusių ir iš šalies vidaus, ir iš išorės, žiūrėdamas kaip šalis rengia strategijas ir ką galiu pasakyti. Labai svarbu, ypač svarbu, kad programos būtų parengtos ir valdomos tikrai vietos lygių, mano nuomonė. Jos taip turėtų būti parengtos. Tačiau jos turi būti parengtos labai gerai, tačiau tai yra didžiulė programa, problema. Visuomet kyla didžiulė įtampa. Aš mačiau labai blogų planavimo procesų kai kuriuose šalyse, o kai kuriuose labai gerų, yra abiejų dalykų ir tai problema. E, priešai visada rodo į blogus pavyzdžius, o draugai į geruosius. Bet ką galiu pasakyti, atsižvelgiant į tai, kaip viskas tampa sudėtinga, kai pradėjau dirbti ties ES biudžetu. Iš pradžių vienintelis klausimas buvo tik tai, ar reikia mokėti karvėms ar nemokėti, o dabar viskas tapo daug sudėtingiau. Praėjus 15 metų mes jau kalbame apie garantijas, e, visokiausius fondus. Prieš 15 metų niekas apie tai net nekalbėjo. Taigi vienas iš pagrindinių e, sunkumų yra požiūrio svarbus pasikeitimas, taip pat ir kalbant apie techninę paramą, bet ir ne vien tik tai apie techninę paramą administracijoms, bet taip pat ir bankams, pavyzdžiui, ACB e, per bankus vykdo labai daug operacijų. E, ir viena iš didelių problemų, kurias matėme praeitie, yra, kad netgi ir bankų sektorius negali uh, suvaldyti tos vietinės situacijos. ECB sakė, taip, mes turime išteklių eiti į vietas ir vykdyti apmokymus. Bet, pavyzdžiui, region, regioniniai bankai, regioninis bankas siekia apmokyti vietos bankus. Ir tai yra vienintelis būdas. Reikia eiti į vietą ir būti tikrai arti. Aš mačiau valdančiasias institucijas dažnai uh, nepakankamai pasirengusios, jos dažnai neturėjo pakankamai gerų ekspertų, kad galėtų patvirtinti projektus ir ten nėra nieko, kas galėtų sėdėti vietoje ir sekti visą procesą. Taigi, manau, jog reikėtų daug labiau apsvarstyti tai, kaip reikėtų padėti ir taip pat, kaip reikėtų stebėti tai, kas vyksta su projektais, su jų atranka ir taip vėliau. Reikėtų tikrai žiūrėti, kas vyksta vietos lygių. Ne įsikišti, bet tiesiog padėti ir stebėti ir palikti regionus ir šalis tai daryti pačius. Taigi tikrai yra daug ką nuveikti, aš nepateiksiu dešimties tūkstančių idėjų, bet yra tikrai daug minčių, daug peno pamastymams. Reikia turėti strateginius gebėjimus vietos lygių. Anksčiau, kalbant apie paprastesnės programas, tai neveikė, o dabar programos bus dar sudėtingesnės. Reikia pamastyti, kaip reikės veikti. Kalbant apie papildomumą ir įsisavinimą, na, mano e, susidomėjimo sritis kaip praktiko yra, kokie yra tikslai. Ar įsisavinimų gebėjimai tikrai yra pakankami? Na, kalbant atvirai, ne. Aš, pavyzdžiui, mačiau, nemačiau jokios struktūrinės programos po septynerių metų, e, kur, pagal kurią kas nors būtų uh, patikrinęs, ar tikslai buvo pasiekti ar ne. Ar įsisavintos lėšos, tai taip. Bet jeigu, pavyzdžiui, nepasiekite tikslų, tai jų nepasiekite. Štai kur klausimas. Aš rodžiau savo skaidrėje, nekalbėjau apie tai, bet labai svarbu yra turėti aiškius pagrindinius rodiklius ir tikslus. Ir pagrindinis tikslas yra juos pasiekti ir stebėti, kaip yra jų siekiama. Čia štai, ką turiu omenyje, kalbėdamas apie techninę paramą ir intervencinį požiūrį. Tai reiškia, jog reikia dalyvauti ir stebėti, kaip yra siekiama rodiklių. Jų turi būti labai nedaug. Kitas dalykas susijęs su papildomumu. Tačiau yra vienas dalykas, kurio nesuprantu. Praeitįje supratau, kad visi buvo turtingi, ekonomikos augo ir tada sakėme, kad papildomumas reiškia, kad išleisite tą pačią viešųjų lėšų sumą po to, kai gausite ES lėšas. Anksčiau netgi nebuvo realios kontrolės, ar lėšos būdavo perkeliamas kažkur kitur buvo svarbu, kad bus tam tikra suma ir reikėjo žinoti, kad ES nemažina viešųjų lėšų, viešojo finansavimo. O dabar kilo krizė, dabar viešosios lėšos labai smarkiai karpomos ir sakote, na, negausite ES lėšų, jeigu neįvykdysite tam tikrų sąlygų. Na, galbūt aš čia ne visiškai suprantu, gal aš išprotėjau, bet tikrai gal visi mato, kad čia kažkur problema, aš nežinau. Bet labai trumpai kalbant apie infrastruktūrą. Taip, infrastruktūra yra būtina siekiant užtikrinti augimą ir planuojantis regionai tikrai turi suprasti, kad infrastruktūra yra būtina, tačiau tai nėra pakankama sąlyga augimui. Taigi turime planuoti infrastruktūrą labai gerai. Žinau, kad Slovakija čia gerai veikia, o kitos šalės netaip gerai. Taigi taip, planavimas yra labai svarbus. ECB. ECB turi ir gerų ir blogų pusių. Geras dalykas naudotis ECB dėl to, kad jie turi tam tikrą reitingavimą ir labai griežtai vertina programų kokybę, o blogoji pusė yra ta, kad ECB, Europos investicijų bankas, e, e, susiduria su tam tikromis rizikomis. Jeigu jie kažkur eina, tai eina ten, kur yra didžiulė rizika. Uh, Pavyzdžiui, galbūt jie nenorės e, kelti rizikos jų didel, didelėms kredito e, palūkanoms. Taigi, man buvo šiek tiek stebėtina, kad per visus tuos metus e, nebuvo ne vieno projekto, kuris žlugo, o sakoma, kad projektai yra rizikingi, Ir 20 procentų tokių projektų turėtų žlugti. Tai man kyla abejonių, ar galbūt jie neveikia pakankamai griežtai, eidami į tas rizikingas vietovės. Taigi labai ačiū, ačiū už, už tai, kad klausėte ir dabar perduosiu žodį. Labai ačiū. Iš tikrųjų buvo pateikta daug įdomių pastabų ir Buvo kalbėta apie sanklaudos politikos programas. Tos programos turėtų uh, užpildyti atotrukį tarp uh, labiau ir um, mažiau išsivyščiusių regionų. Man atrodo, kad uh, tas sprendimas, kurį pasiūlė pane Matsonė, yra tikrai įdomus, nes numato tam tikrą išimti stabilumo raugimo paktui. Makroekonominė prasme kalbame apie uh, tam tikrą poveikį. Man atrodo, kad reikėtų atlikti bandomąjį projektą ir išsiaiškinti, uh, kokį poveikį turi dabartinė politika ir komisijos siūlymai. Man atrodo, kad norint užtikrinti mūsų programų sėkmę, reikia kalbėti ne vien tik tais apie finansavimą. Būtina ir tai, kad programos, projektai būtų tinkamai valdomi. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu pritarti kolegai, kuris kalbėjo apie tai, kad vietos regionų institucijos turi turėti tam tikrą veiksmų laisvę. Teoriškai taip turėtų būti, bet dėja praktiškai nėra. Taigi reikėtų nacionalinių lygmenių užtikrinti ir geresnę projektų atranką. Turime pasimokyti iš patirties sukauptos praeitie Būtų tikrai labai kvaila ir netinkama, jeigu dabartiniais laikais mes nesuprastumėm, kad viskas priklauso nuo finansavimo, bet taip pat ir nuo programų e, valdymo. Visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte, bet Manau, kad reikėtų iš tikrųjų užtikrinti geresnį programų valdymą regioninių e, lygmenių, ypač dabartiniais apribojimų laikais. Jeigu mes numatytumėm vien tik tai sankcijų mechanizmus, tai e, problemų neišspręstų. Mes turime programas vystyti, o ne bausti tuos, kurie nesugeba programų įgyvendinti. tiek apie programas ir apribojimus. Dabar dėl lankstumo. Tiesą sakant, nesuprantu vieno dalyko. Europinių lygmenių tokios diskusijos jau vyksta kurį laiką ir aš uh, supratau štai ką. Makroekonominių lygmenių nacionalinės išlaidos galėtų e, būti vertinamos kiek lankščiau, negu kad numato paktas, bet įsivaizduokime, kad aš patiriu kažkokias tai išlaidas, dalis tų išlaidų į valstybei sugrįžta ir kodėl e, negalima būtų lankščiau vertinti pakto. Įsivaizduokime, kad valstybė patiria išlaidų, bet kažkiek tų išlaidų mokesčių pavydalų, tarkim, 8-9 procentai sugrįžta atgal valstybei. E, Matsoni pranešime yra išdėstyta ir dar viena hipotezė dėl sanglaudos politikos tikslų, bet Aš tikrai nesuprantu, kodėl negalima numatyti galimybės atskaityti mokesčius nuo patirtų racionalių išlaidų. Dabar e, susiturime su tikrai skaudžia e, krize, dėl e, kurios kenčia ir šalių gamybiniai pajėgumai, taigi galbūt apie tai reikėtų pagalvoti. Ačiū, galbūt pranešė norėtų baigti diskusiją. Taip, ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes žinau, kad mums liko labai nedaug laiko. Be abejo, Aš pasinaudosiu visų kolegų pastabomis, tikrai jos buvo labai įdomios. Kai kurie išsakė kritinių pastabų. Man atrodo, kad į tas kritinės pastabas jau tinkamai sureagavo abu ekspertai, tai aš kaip ir nelabai čia galiu ką ir pridurti. Ypač turiuomenį kolegos Godmans pastabas. Jis labai aistringai kritikavo e, kai kurias mano pranešimo mintis ir jis e, pateikė įvairių klausimų. Pavyzdžiui, kaip galima būtų apibriežti makroekonomikos sąlygų, makroekonomikos sąlygas Taip pat jis kalbėjo ir apie investicijų politiką. Man atrodo, kad e, profesorius Mustylį tai jau atsakė, taip pat apie tai kalbėjo ir profesorius Ferrero. Jie pateikė mokslinių argumentų apie tai, kad dabartinė sistema neveiksminga. Mes negaminame, gamyba nevyksta, tai reiškia, kad sistema stringa. Ir ko gero, mes galime pabandyti elgtis kitaip, galime ieškoti kitokių sprendimų negu kad e, ir tie, kuriuos aš siūlau. Toliau dėl kolegos Olbrecht klausimą. Man atrodo, kad ir čia jau yra rastas tinkamas atsakymas. Jis nuskambėjo iš abiejų profesorių lūpų. Uh, Buvo kalbėta apie tai, kad reikia nepamiršti, kad politikos centralizavimas turi ir neigiamą poveikį. Ir dėl to būtina atsižvelgti ir į vietos lygmenį. Mes šiuo metu tęsime darbą svarstydami naujos darbo tvarkės tris reglamentus ir turime pasistengti, kad laiku į visus veiksmus būtų įtrauktas ir vietos ligmuo. Čia galiu paminėti vairias e, valstybinės organizacijas, kurios, e, kurių tikrai negalima ignoruoti vykdant sanglaudos politiką. Taip pat mes turime racionalizuoti ir nacionalinės strategijas. Reikia atsižvelgti abu šiuos elementus ir į vietos lygmenį, ypač krizės metu. Mes turime įgyvendinti tokią politiką, kuri skatina ekonomikos augimą. Tokia politika turėtų būti siejama su sanglaudos politikos instrumentais, tačiau tom pat metu į visą procesą turime įtraukti ir vietos lygmenį. Ir turėtumėm padėti vietos e, lygmenių įveikti jiems kylančias kliūtis. Kolega Van Misten Roy pateikė komentarą dėl 13 punkto. Man atrodo, kad iš tikrųjų yra įvairių hipotezių dėl stabilumo, galima būtų pagalvoti ir apie mano formuluotės keitimą, galbūt ją būtų galima patikslinti. Tikrai manau, kad e, galbūt komisija galėtų pateikti geresnę techninę formuluotę dėl stabilumo. Taip pat, e, kaip turėtų būti paskaičiuoti mokesčiai, kokie turėtų būti mokesčiai, kaip kad sakė e, profesorius Mustylį, galbūt ir čia reikia didesnio lankstumo, tam, kad būtų galima sieti taupimo politiką su ekonomikos augimo skatinimu. Taupydami mes e, turime skatinti ir investicijas. E, kolegė, kolega De Angelis kalbėjo apie makroekonominės sąlygas, aš tai jau minėjau ir anksčiau. Man atrodo, kad patiktos pastabos tikrai geros. Na, o kaip sakiau, e, anksčiau visų kolegų pastabos tikrai labai padės tobulinant šį dokumentą. Ir tikiuosi, kad e, šį pranešimą praturtins ir e, tie konkretūs pasiūlymai, kuriuos jūs dar pateiksite raštu. Taigi, pirmininkė, čia dar norėčiau pasiteirauti, kokie yra e, konkretūs uh, terminai. Aš kol kas nežinau, kokios yra įvairių pakeitimų datos ir tolimesnių darbų terminai. Ačiū. Ačiū. Noriu padėkoti visiems ekspertams, komisijos atstovams, kolegams dalyvavusiems diskusijose, kurios buvo išties naudingos. Ačiū poniai Maconiai už galimybę šias diskusijas surenkti. E, mes turime nuspręsti, kada kad pakeitimų terminas yra e, birželio ketvirta 12 valanda. Tikiuosi, kad galėsime e, balsuoti Liepos mėnesį. Tikiuosi, kad tai bus įmanoma, kad neteks atidėti iki rugsėjo mėnesio, bet viskas priklausys nuo to, kaip mums seksis tvarkytis. Ačiū ir dabar diskusijas tęsėme, nes dabar e, e, regio direktorato kolegos e, su vadove Veronika Gafi pristatys Europos komisijos 2007-2013 e, metų programų įgyvendinimo 2013 metų strateginę ataskaitą. Ačiū pirmininkė. Ar mano e, teksto skaidrės matysis? siūlau peržiūrėti, išklausyti to teksto pristatymo ir paskui surenkti diskusijas. Šiandien jums pristatome antrąją strateginę ataskaitą 2007-2013 metų. Pirmoji buvo pristatyta 2010-aisiais. Ir draugė su kolega John Wash tikimės atsakyti į visus jūsų klausimus ir norime išklausyti jūsų minčių apie šią ataskaitą. 2013 ataskaita grindžiama 27 nacionalinėmis strateginėmis ataskaitomis. svarbiausia šios ataskaitos žinia. Sanklodos politika yra svarbus indėlis užtikrinant augimą, e, darbo vietų kūrimą ir iškeltus tikslus, nes anksčiau e, nebuvo domimasi, nebuvo e, akcentuojamas sąsajos tarp indėlio ir tikslų įgyvendinimo. E, pasiekta nemažai apčiapiamų tikslų po lėto įsibėgėjimo. Ši politika e, e, gali būti pritaikyta prie besikeičiančių poreikių. Nemažai rezultatų, konkrečių tikslų dar bus pasiekta. Ir kai kuriuose valstybėse narėse, kai kuriuose teminėse srityse dar reikia kai ką koreguoti. Krizės poveikis ir atsakas į krizę. E, ši krizės e, poveikis ir atsakas į krizę skiriasi 27 valstybėse narėse. Krizė e, atskleidė egzistavusių struktūrinių trūkumų svarbą. Išsiskiria nuomonės dėl sanglaudos politikos aktualumo čia, jeigu kalbėsime apie šiaurės šalis, tai jose e, sanglaudos politika laikoma naudinga, stabilė e, strateginė platforma ir e, pradžioje parengta strategija ten vis dar yra aktuali ir tinkama. 12 ES valstyb, naujų valstybių narių uh, E, po, krizės poveikis skiriasi ir e, krizės, poveik, krizės mastas yra labai svarbus. Pietinės valstybės narės, jose ypač išryškėjo makro, makroekonominiai netol, netolygumai ir sanglaudos politika yra pagrindinis investicijų paramos šaltinis ir vis labiau ryškėja skirtumai tarp regionų dėl krizės. Taigi, koks, kokio atsako sulaukėme į krizę? Visų pirma, sumažėjo paklausa, gebėjimas įsisavinti ES paramą kai kuriuose regionuose, sumažėjo projektų e, mastas, e, projektų gyvenimas užtrunka ilgiau, vis auga uh, paklausa e, darbo rinkai skirtoms priemonėms, prieigos prie finansų priemonėms. Taip pat stebime, kad e, administracijų gebėjimai už pasiekti keliamų tikslų e, yra sumažėję, kad tai tampa vis sudėtingesnė užduotimi ir struktūrinės reformos siejamos su E, griežto taupimo programomis, atsakas, e, antikrizinės priemonės, kurių ėmėsi komisija, ES e avansų schema, pagrindiniai projektai su paprastinimas, kofinansavimas. Teminis perprogramavimas. 35,7 milijardai eurų buvo perskirstyti valstybių narių ir komisijos 86 teminėms sritims arba investicijų kategorijoms. Tai yra 10,3 procentų visų trijų fondų. 66 procentai visų perskirstimų įvyko 2011-2012 metais. Ir perprogramavimas dabar e, e, iki mėnesio pabaigos sudarys 30 milijardų eurų buvo panaudoti RDF ir sanglaudos fondo lėš e, pinigai 32 milijardai ir ESF 5,5 milijardo. E, buvo perkeltos lėšos, perskristytos lėšos tarp svarbiausių kategorijų, tačiau situacija yra labai nevienoda skirtingose valstybėse narėse, bet toks būtų apibendrinimas e, apžvelgiant skaičius. Tačiau matome štai ką kad ši politikos sritis yra pakankamai lanksti ir gali prisitaikyti prie krizės e, atneštų pokyčių. Perprogramuojamas taip pat nacionalinių perprogramavimas vyksta dėl to, kad ma, sumažėjo nacionalinės pastangos. nacionalinės viešosios, nacionalinės valstybinės lėšos dabar sudaro 143 milijardus eurų. Tikslas užtikrinti, kad būtų investicijų, kad e, svarbiausios investicijos būtų įgyvendintos. Čia kalbame apie bendrą pastangą, bet tai e, veikia papildomumą atsiliepia papildomumui, tačiau komisija nusprendė, kad reikia imtis veiksmų dėl to, kad krizė buvo beprecedentinė. Kaip sumažintas valstybių narių indėlis kofinansavimo kriterijai, kaip matome, Graikija, Ispanija, Italija, Airija, Latvija, Lietuva, Portugalija, Rumunija šiuose šalise e, šių šalių programos ypač nukentėjo nuo krizės indėlis į Europos 2020 strategiją. Ataskaitoje valstybės akcentuoja sanglaudos politikos e, e, indėlio svarbą įvairiose sritise. Lisabonos e, lėšų paskirimo konkresiems tikslams projektas. Tai vis dar aktualu augimo paktas, kai kuriuose ataskaitose minimas šis paktas. Ir ypač rytinėse valstybėse narise tai akcentuojama, nes investicijos iš sanglaudos politikos fondų, juose yra vienintelė investicija šiuo metu, bet reikia žiūrėti 27 valstybių ataskaitas, kad sudarytumėte bendrą vaizdą čia nauja informacija ir galime kalbėti apie e, pasiektus veiklos rezultatus ir veiksmingumą. Svarbiausias dalykas, kur pasiekta e, didesnių, svarbesnių rezultatų 2011-aisiais, e, lygdant su, pra, su ankstesniais metais, daugiau švietimo programų ir gyvendintos išmokos sudarė 42 procentus visų skirtų kreditų. Tai reiškia, kad dar reikia labai daug nuveikti, daug lėšų panaudoti per dabartinį programavimo laikotarpį. Projekto atranka čia galime e, tikrinti e, pasiektus rezultatus. Regionai skiria lėšas projektams, kuriuos atsirinko. 2011 pabaigoje buvo paskirta 246 milijardai, 71 procentas, tai reiškia, kad 2013 dar reikia panaudoti 304 milijardus eurų. Taigi nuo lėšų įsisavinimo aptarimo perneme prie konkrečių rezultatų aptarimo. Šioje strateginėje ataskaitoje mes bandėme e, Mes parengėme 11 e, duomenų lapų, e, ten išdėstėme e, pasiektus rezultatus, palyginome, taip pat surašėme atrinktus projektus ir, ir taip pat surašėme lėšų įsisavinimo skaičius ir apibendrinome rezultatus. Tai yra svarbiausi duomenys, tai duomenys apie ES mastą. Uh, nes ne viskas vyksta gyvenant programas, daug informacijos yra nacionalinėse ataskaitose. Svarbiausių e, kriterijų naudojimas nebuvo prievolė per dabartinį laikotarpį, dėl to dėrėjomės ir susitarėme su valstybėmis narėmis, tai nenumatyta reglamente. Kitame laikotarpyje tų bendrų rodiklių ir kriterijų taikymas taps prievolė. Todėl, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, mes plėtojame pajėgumus e, stebėti, kontroliuoti rezultat, e, programų rezultatus ir jų įgyvendinimą, kad galėtume vertinti pasiektus rezultatus, e, kaip ir kontroliuoti lėšų panaudojimą. Konstatuojame, kad E, pasiekta daug didesnė pažanga, vertinant viską pagal e, svarbiausius kriterijus. Darbo vietų kūrimas. Valstybės informuoja, kad iki 11-ųjų pavyko sukurti 400 tūkstančių darbo vietų, iš jų 15 tūkstančių mokslinių tyrimų ir plėtotės srityje ir e, beveik 170 tūkstančių MVI srityje. Daug verslo inkubatorių panaudu, e, atsirado, daug projektų įdėkta e, plačiai jos ryšio dėgymo srityje, elektros, e, geriamo vandens srityje. Padėtis dar, ne, dar neideali, bet mes toliau dirbame su valstybėmis narėmis. Darbo vietų kūrimas. Analizuojame duomenis, svarstome juos ir bandome suvokti E, kokio pobūdžio ataskaitos mums buvo patiktos, kad ateityje galėtume skaidriau svarstyti šią politikos sritį, darbo vietų, kiek jų sukurta. E, keletas įdomių dalykų, savotiškų dalykų, kad su, suprastume, išsiaiškinime su valstybėmis narėmis, kas įvyko. Pavyzdžiui, Danija kon, e, praneša, kad darbo vietos nesukurtos. Kodėl 2007-aisiais Danijoje darbo vietų kūrimas nebuvo svarbiausių tikslu panaudojant struktūrinių fondų lėšas, jie labiau akcentavo produktivumą, todėl to, tokio kriterijaus duomenų rinkimo net nebuvo. Žinome, kad buvo techninių problemų susijusių su e, apibrėžimais ir duomenų užkodavimu, bet tikimės tuos dalykus išsiaiškinti, kad turėtume galimybę kitame laikotarpėje panaudoti šiuos duomenis. E, skirtos lėšos ir padaryti mokėjimai. Projekto atrankos e, mastai skiriasi. 71 procentas kai kuriuose iki 100 procentų ir kai kuriuose tik 60 procentų. 42 procentai e, skirto biudžeto panaudoti mokėjimams. Tačiau situacija labai skiriasi skirtingose narėse. 32, dar lieka 32 mėnesiai e, iki 2015 pabaigos ir kai kuriuose valstybėse narėse iškilo rizika, kad, lėšos, kad mokėjimai nebus padaryti ir lėšos nebus panaudotos. Čia matosi kiekviena valstybė narė pristatyta ir čia pristatytas lėšų paskirstimas iki 2011, mėlynas tulpelis, o raudonas tulpelis mokėjimai pristatyti komisijai iki sausio pabaigos. Matote, kad e, kai, valst, kai kurių valstybių įsisavinę Estija, Belgija, e, Airija, Lietuva, Portugalija, Švedija sėkmingai įsisavina lėšas, tačiau kai kuriuose yra problemų. Bulgarija, Čekijos Respublika, Vengrija, Italija, Malta, Slovakija ir ypač Rumunija. Tai atskleidžia, kokio masto iššūkiai mūsų laukia, nes situacija labai nevienoda. Tačiau, jeigu panagrinėsime teminės kategorijas, bendrą vaizdą, 2011 pabaigos duomenys dabar jau 17 mėnesių e, senumo, taigi mums užtrunka, e, kol sulaukiame duomenų. E, tikimės naujų duomenų 2013 birželio pabaigos, kito mėnesio pabaigoje ir gau, turėsime informaciją apie laikotarpį iki 12 pabaigos, bet konstatuojame, kad kai kuriuose sektoriuose uh, vis e, nuosekliai vėluojame geležinkeliu, energijos atsinaujinančių šaltinių, e, plačiai juosčio ryšio ir gebėjimų kūrimo. Konstatuojame kai kuriais atvejais e, perteklinės programas, programų stygių dėl, dėl pakeistų kategorijų. Projekto atranka pagal pagrindinės temas. Kaip matote, raudona linija žymi vidurkį, kai kuriuose sektoriuose atsiliekama inovacijų, mokslinių tyrimų, e, struktūrinių pertvarkymų. Pavyzdžiui, galime vieną temą išnagrinėti - geležinkelių sektorių, e, projektų atrankos e, tempai 67 procentai ir kai kurios valstybės išgyvena konkrečių problemų - Lenkija, Čekijos Respublika, Rumunija, Lietuva, Slovenija, ypač išsiskiria kai kuriuose šalise daug nepanaudotų lėšų, ypač Lenkijoje. Ir šiuose srityse mūsų laukia nemenki iššūkiai. Užbaigdama, norėčiau pasakyti, kad dar nemažai projektų turi būti užbaigti kai kuriuose valstybėse 12-13 metais ir tikimės informacijos apie tai e, ataskaitose, kurios mums pasieks kitą mėnesį. Kai kuriuose valstybėse iškyla rizika, kad tam tikrose teminėse sritise ir reikia sutelkti dėmesį gyventinant dabartinės programas. Mes labai raginame valstybės narės išlaikyti pastangas, nepamiršti dabartinių, dabar įgyvendinamų programų, rengiantis kitam programavimo laikotarpiui. Taigi mūsų išvada yra tokia daug nuveikta, bet dar labai daug reikia nuveikti. Gairias ateičiai, paskutinė mano skaidrė Dabartiniam laiko, kalbant apie dabartinį laikotarpį, darome išvadą, kad dar yra e, potencialo suvokti sanglaudos politikos indėlį ir svarbą. Ta politika buvo labai naudinga krizės laikotarpiu. E, daugiau rezultatų pasiekta, bet dar reikia daug pastangų, kad e, būtų užbaigta kas pradėta. E, papildomas kofinansavimas iš nacionalinių šaltinių gali būti reikalingas prioritetinėse sritise ir reikia skirti nacionalinės lėšas augimui. Kalbant apie ateitį, kai kurios valstybės narės reikia pripažinti pasimokė e, e, apspręsdamos prioritetus krizės kontekste. Taip pat konstatuojame, kad būtina vengti vėlavimų pradedant naujas programas, nes tai buvo svarbiausia šio laikotarpio problema ir daug, nemažai valstybių tai konstatuoja, kad pratęsę paskutinį laikotarpį mes sulėtiname šio laikotarpio programas. Reikia daugiau dabartinių programų vertinimo, taip pat reikia geriau panaudoti turimus rodiklius. Turimi rodikliai ir kriterijai ne visada tinkamai E, aktyviai panaudojami, tą reikia gerinti kitame etape. Manome, kad silpnosios vietos, kalbant apie informaciją ir duomenis šiame, šioje ataskaitoje atskleidžia, kad komisijos pasiūlymai dėl ateities yra teisingi, ypač e, raginant E, susitelkti į rezultatus, kokybišką veiklą, aiškių ataskaitų teikimą, skaidrumą debatus, nes reikia apsvarsyti pasiektus rezultatus, o ne tik įsisavinimo ir padarytų klaidų kiekį. Nes strateginėje ataskaitoje teigiame, kad tai yra žingsnis link atskaitomybės už pasiektus rezultatus ir E, panaudotas lėšas. Todėl mes manome, kad mūsų pasiūlymai šioje srityje ateičiai yra naudingi, aktualūs. Pozityvu yra tai, kad taryba e, ir jūs patys parlamente mums pritarėte. Taigi mes, su, manau, kad yra sutarimas, kad būtent šioje srityje reikia įti priekin. Tuo ir baigsiu. Yra daug informacijos mūsų svetainė, dabar lauksime jūsų reakcijų. Ačiū. Ačiū. Suprantu, kad Džonas dabar nenorės pasisakyti, nebent atsakys į klausimus, taigi dabar norėčiau suteikti žodį klausimams, pastaboms. Konstanca Krell. Ačiū pirmininkė. Norėjau padėkoti už tikrai puikų pranešimą apie likšalinę sanglaudos politiką valstybėse narėse. Norėčiau pateikti keletą pastabų ir klausimų dėl vieno labai konkretaus dalyko, o būtent dėl to, kaip turėtų būti kūriamos darbo vietos. Jūs e, labai tikinamai pasakėte, ir beje tai nuskambėjo labai įspūdingai, kad jau buvo e, sukurta 400 tūkstančių darbo vietų per pastaruosius metus, 170 tūkstančių darbo vietų. E, matome, kad krizės metu nedarbas padidėjo, nedarbo lygis padidėjo, taigi tos sukurtos darbo vietos yra praktiškai niekas, nors ir naudojame struktūrinių fondų lėšas. Aš pasižiūrėjau lentelę, kuriuose sritise buvo sukurtos darbo vietos ir kokiuose šalise. Ir matome, kad lyderė yra Vokietija. Uh, Vokietija mažiausiai nukentėjo nuo ekonomikos ir finansinės krizės. Taip. Ir kitose e, šalise e, buvo susidurta su krize ir ko gero kitos kitos šalis nesugeba panaudoti lėšų iš struktūrinių fondų tam, kad sušvelnintų krizės poveikį. Dabar mes diskutuojame apie tai, ką reikėtų toliau daryti su socialiniais fondais, struktūriniais fondais, garantijomis jaunimui. Ir manau, kad turėtume pagalvoti apie tai, kaip mes e, galime uh, užtikrinti teigiamesnį poveikį darbo rinkoje. Galbūt yra ir kitų metodų, kaip būtų galima padėti darbo rinkai. Čia aš norėčiau pasiteirauti komisijos, kas yra konkrečiai numatyta. Mes uh, nesame atsakingi už e, socialinius fondus ir socialinę politiką. Čia yra kompetitingas e, kitas komitetas. Aš noriu pasirauti, kas bus daroma ateityje, kokiu konkrečių priemonių bus imtasi tam, kad e, iš tikrųjų būtų kuriamas darbo vietos. Galbūt mes turėtumėm dar kurį laiką pamastyti, ką daryti, galbūt reikėtų sustiprinti dabar taikomas priemonės, o gal ir ne. Ačiū. Thank you, Lambert van Ačiū, Lambert van Nistelrooy. Having this report here, wonderful combination with the debate we had. Na, tikrai tai puikiai derinasi su diskusijomis, kurias e, rengėme šį rytą. Uh, kalbame apie mikrofinansinius pokyčius vyriausybėse. Na, tikrai norėčiau padėkoti už informaciją, kurią išgirdome ir paklausti, ar yra galimybių parlamentui, mums patiems šiame komitete, tikrai įtraukti šį pranešimą į savo darbo tvarkę, ne tik pasižiūrėti rezultatus čia, bet parengti savos iniciatyvos pranešimą apie Europos politikos apskritai įgyvendinimą. Ir toks, e, tokia įgyvendinimo ataskaita tikrai būtų naudinga, nes matome didžiulius skirtumus tarp šalių veiklos. Ir mes nežinome e, gilesnės analizės, galbūt kažkas galėtų giliau tai analizuoti ir surenkti platesnės diskusijas apie rezultatus kuriuos pamatėme per šį laikotarpį ir taip pat reikėtų pasižiūrėti, kas vyks kitų laikotarpių. Taigi, manau, jog jei galėtume padirbėti su tokia ataskaita, tai tikrai būtų naudinga. Nes yra silpnų pusių, yra žinoma ir stipriųjų, bet reikėtų eiti giliau. Taip, mes pasižymėsime tai koordinatorių posėdėje. Janai. Taip, ačiū. Dvi pastabos ir keletas klausimų. Pirmoji pastaba yra tokia. Mums tikrai labai svarbu turėti tokį pranešimą. Būtų buvę naudinga turėti tokį pranešimą prieš užduodant klausimus. Na, žinoma, ataskaita tikrai įdomi, bet mums reikėjo laiko jai perskaityti. Ir klausimų būtų kilę perskaičius tekstų, tačiau tai ateičiai. O antroji pastaba, aš esu teigiamai nustebęs dėl uh, didžiausio naujų vietų skaičiaus e, atsiradimo Jungtinėje karalystėje po krizės. Tikrai būtų įdomu paskelbti tokią ataskaitą prieš referendumą apie ES Jungtinėje karalystėje. Gal žmonės, jeigu būtų tai žinoję, būtų kitaip apsisprendę. Bet aš turiu du klausimus. Vienas dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Praeisiais metais turėjome informaciją, kad lėšos baigėsi. Tuo pat metu matome, kad yra tiek daug valstybių narių, kurios yra nepasirengusios. Jos neišleido lėšų ir tikriausiai jų ir neišleis. Bet vis tiek trūksta pinigų biudžete e, iš sanglaudos politikos. Ar tai reiškia, kad mm, metinis biudžetas yra toks mažas, ir yra toks mažas išlaidų lygis, o mes vis dar matome, kad trūksta lėšų. Daugelis mūsų kolegų biudžeto komitete nežino šių skaičių ir galvoja, kad dėl to, kad kai kurios valstybės e, veikia neveiksmingai, galima sutaupyti lėšų, bet mes e, vis dar esame tokioje padėtyje, kuomet trūksta lėšų, nors išlaidos yra nedidelės. Tai yra labai svarbi pastaba mums visiems. Ir paskutinės pastabas susijęs su indikatoriais, su rodikliais. Mes vis dar aptarinėjame rodiklius. Paskutinėje skaidrėje buvo lik ir neužmigtas sakinys e, susijęs su rodikliais ir taip toliau. Gal galėtumėte paaiškinti? Thank you kaip yra naudojami ir mums tai yra svarbus klausimas. Aš nesupratau, nes sakinys buvo neužbaigtas jūsų paskutinėje skaidrėje. You... Taip, kai sakėte, kad Danija neturi rodiklių, tai kaip esamų laikotarpį veikia rodiklių sistema? Marija Irigoje. Gracias, gracias, presidenta, y al hilo de la, de la intervención. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pasiremsiu tuo, ką sakė kolega. Tai, kas buvo pasakyta, yra labai svarbu, nes mes žinome, koks yra sanglaudos politikos poveikis, suprantame, kad tai yra investicija į augimą, rezultatai įvairuoja. Jeigu pasižiūrėsime Jungtinę karalystę, rezultatas yra geras atsižvelgiant į darbo vietas, tačiau Pagal kitus duomenys matome, jog įvyko ekonomikos susitraukimas 1,7 procentų. Tai jeigu, jeigu pasižiūrėtume į augimą, analizuodami rezultatus, turėtume pasižiūrėti ir į atotrukį, kuris egzistuoja tarp šiaurės ir pietų Europos valstybių. Galbūt e, kai kur augimas yra didesnis, nors e, jis ten nėra toks būtinas, taigi reikėtų pasižiūrėti į finansavimą panaudojant fondus. Ir reikėtų veiksmingai tai valdyti tam tikrose, pavyzdžiui, Ispanijos autonomiškose regionuose. Pirmininkė, taip, žinau. Na, kai kurie iš mūsų žinome, kad duomenys tikrai yra labai tikslus, bet mano klausimas yra komisijos atstoviai. Atrodo, kad viskas yra taip smarkiai supainiota tarpusavyje. Jeigu paskaitytume gegužės 16 dienos komisijos dokumentą, ten pasakyta, kad valstybių narių prognozės, panaudojant sanglos fondus, 2013 metais lėšos sudarė 66 milijardus. Tai yra du kartus mažiau negu kad mes turime biudžete. Iki lapkričio pirmosios tai turėjo būti išmokėta. Buvo išmokėta 48 milijardai. O po lapkričio, perėjusio 2013, dabar jau sudaro 65 milijardus. Taigi, Atrodo, kad pasikeitė įsipareigojimai. Kai kuriuose valstybėse tai vadinama įsipareigojimų viršyjimu, atsirado papildomi įsipareigojimai kažką padaryti. Taigi viskas yra taip smarkiai supainiota su tais pinigų srautais, jog neįmanoma susidaryti aiškaus vaizdo. Taigi tai reiškia, kad remiantis esamais teisės aktais E, galima daryti įsipareigojimus iki 2017 metų sausio pirmosios. Šalis gali nieko nedaryti, komisija turi rezervuoti lėšas, tos šalis, kuriam sekasi blogiau, mažiau negu kad 82 procentai BVP vienam gyventojui, gali trejus metus papildomai gauti lėšas, kurios, kuriam sekasi geriau, gali gauti papildomai dviejus metus lėšas. Viskas taip supainiota, kad nėra lengvos išeities. Suprantu, kad jūs to neparodysite savo ataskaitoje galbūt reikia bendradarbiauti e, biudžeto ir regionų generaliniam direktoratui. Dėja, per pastarosius metus aš to nemačiau. Mano klausimas yra vienintelis. Kaip analizuojate? Parodykite, kur vyksta tas reprogramavimas, perprogramavimas, galbūt geležinkelių srityje, kokiose šalise ir kokio pobūdžio perprogramimas vyksta. Reikėtų tikslesnės informacijos, nes jeigu šalis perina į naująjį finansinės perspektyvos laikotarpį, turi investicinius susitarimus, tuomet galbūt jos ir toliau laikysi senojo kelio ir vėl prašys lėšų ir galiausiai pasirodys, kad e, jos nesulaukia sėkmės, nes toks perprogramavimas uh, E, tikrai atsiduria blogoje padėtyje atsižvelgus į laikotarpį, nes, pavyzdžiui, jeigu jūs sulaukite sėkmės, perėjus į kitą laikotarpį, jūs tiesiog pradedate vykdyti kitus projektus. E, kalbant apie 2017-2013 metų laikotarpį. Taigi mano klausimas yra toks, galbūt galėtumėte pateikti mums konkretesnius perprogramimo rezultatus, nes tai būtų naudinga valstybėms narėms e, į tai atsižvelgti, perinant į ateinančią finansinę perspektyvą. Ačiū, šiuo metu neturiu jokių prašymų pasisakyti, taigi norėčiau dabar paprašyti komisijos narę atsakyti. Pabandysiu atsakyti jūsų klausimus ir noriu padėkoti jums už juos. Darbo vietos skaičius, visi komentuoja jį. Ir būtent dėl to mes ir atlikome e, tą darbą. Su mumis dirba kiekvienais metais eksperto komanda, mes juos prašome išnagrinėti giliau e, ir paaiškinti, ko, dėl ko e, vienus ar kitus skaičius gauname. Dar vyksta darbas šiuo klausimu. Darbo vietų skaičius sukurtas kiek, kurį praneša valstybės narės. E, reaguojant į tai, kiek, kaip pasakojant, taip, kaip e, kriterijų sistemas keitėsi, reikalavimai e, tuos kriterijus taikyti yra labai silpni. Reglamente pasakyta, kad kai, kai įmanoma reikia naudotis įvertinamais, kiekybiškai įvertinamais kriterijais. Ir mūsų generalinis dektoratas paprašė mūsų pabandyti savo iniciatyvą tobulinti padėtį. Todėl mes, dirbdami su nacionaliniais ekspertais, kreipėmės juos, prašydami panaudoti tam tikrą kriterijų, ribotą kiekį kriterijų, kad galėtume e, parengti duomenis palyginamus ES metu mastu. Taigi toks buvo susitarimas ir mes pasiekėme nemažai pažangos bėgant laikui, tačiau tai buvo, viskas buvo daroma eksperimento tvarka. Tačiau yra tam tikrų nerašytų taisyklių, kad būtų bendri duomenys, visi turi e, rinkti duomenys remiantis tais pačiais kriterijais, remtis tomis pačiomis apibrieštimis. Pavyzdžiui, susitarėme, kad teiksime kolektyvinius duomenys, duomenys už už laikotarpį, bet kai kurie regionai, kai kurios šalis teikia duomenis apie um, atskirus metus, kai kur pamirštamas kablelis arba nulis, visa tai yra svarbu. Ir kai tie kriterijai tampa privalomi kitam laikotarpiai, svarbu, kad tokios problemos nebeiškiltų. Darbo vietų kūrimas. Visų pirma, atsilikimas laike. Šie duomenys yra 2011, ir darbo, sukurtų darbo vietų skaičius yra e, apskaičiuojamas, kai projektas įgyvendintas. Duomenys yra ne, nepilni, nes kai kurios valstybės dar nepatikė galtinių duomenų, kitos neteisingai juos apskaičiavo. Taip pat, kalbant apie sukurtų darbo vietų skaičių, e, turime kalbėti apie e RDF investicijas, ne apie stabilumo fondą. ESF e fondo lėšos panaudojamos mokyti žmonės, e, įvertinti jų įgūdžius ir jis, jo taip pat aiškinamės, ko, kaip paskui susiklosti profesinė karjera. Mes norime gilintis, dar labiau gilintis į tai ir rengiamės paskelbti duomenis per likusi programų įgyvendinimo laiką. Norėčiau pakomentuoti pono Vanistelrojaus pastabas. Paskutinį, dėl paskutinės e, ataskaitos tai parlamentas e, parengė ir patvirtino rezoliuciją tuo klausimu. Komisija paskelbė pranešimą balandžio 18, taigi tas pranešimas egzistuoja, tas ta, dokumentas egzistuoja jau kurį laiką, bet esame pasirengę dar kartą su jumis jį aptarti. Lėšų stygis biudžete. Manau, kad jūsų vertinimas yra aktualus Tai svarbus klausimas, aktualus klausimas. Jei valstybės, na, valstybėms narėms pavyksta panaudoti joms paskirtas lėšas, e, kitais metais bus didesnis biudžeto lėšų poreikis. Dabartinėme programų laikotarpyje dar yra 53 procentai skirtų, lė, numatytų lėšų, kurias reikia panau, 55 procentai lėšų iki 2015 pabaigos, kurioms e, dokumentus išmokėti reikia pristatyti komisijai. Prašymus mokėjimams. Taigi, tai svarbiausi aspektai. Dėl perprogramavimo įsipareigojimų ir mokėjimų Perprogramavimas susijęs su įsipareigojimais, nemokėjimais. Tačiau čia iškyla rizika ir apie tai kalbame strateginės mūsų ataskaitos išvadose. E, yra vėlavimų kai kuriuose sektoriuose ir matome, kad kai kitose sektoriuose yra per daug prašymų mokėjimams. Todėl gali tai būti, kad valstybės narės 2014 arba netgi 2015 kreipsis į mus, bandydami perprogramuoti e, projektus tose sritise, kur per daug projektų E, parengta. Tai yra 2014-2015 valstybės narės gali perprogramuoti e, projektus, pavyzdžiui, skirti lėšas, kurias lengviau panaudoti, vietos kelių tiesimas. Tačiau mes norime, kad investicijos turi būti optimaliai panaudotos, kad užtikrintų augimą ir darbo vietų kūrimą. Taigi yra tokia rizika, mes ją suprantame, norime tai atvirai pristatyti, suformuluoti, aptarti tuos klausimus su jumis, taryba ir valstybėmis narėmis, kad galėtume skaidriai turėti skaidrę informaciją ir apsispręsti, kaip eiti pirmin. Detalesnė informacija dėl e, programų keitimo, koregavimo yra prieinama. Aš, e, tai yra lentelė 7 3 ir 7, 4, 44, 45 puslapis, bet galime ir patikti ir daugiau informacijos prireikus. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū. Nežinau, ar bus kokiu nors dar papildomų samprotavimų, kalbant apie e, prašymus mokėjimams, kurių dar sulauksite per naująjį finansavimo laikotarpį, aiškiai atskleidžia, jog e, iškils problemų su finansavimu dabartiniu laikotarpiu, jeigu nekoreguosime programų. Tai buvo ir paskutinį kartą. Taigi skubėti kol kas nėra kur. Nors gaila. Nežinau, ar dar kas nors, Džonas ar kiti turėtų pridurti. Prašau, John Walsh. Na, kadangi jau esu čia, labai ačiū, ponė pirmininkė, kalbant apie darbo vietas. Dar keletas paaiškinimų. Veronika minėjo, kad daugiausia darbo vietų buvo sukurta MVI inovacinių, inovacijų mokslinių tyrimų srityje. Ir tai yra svarbu. Ir čia grįžtame prie e, to klausimo, jog kalbant apie sanglaudos politiką ir investicijas, iš tikrųjų jų tikslas nėra kurti tiesiogiai darbo vietas. Tai yra darbo vietos, bet jos yra laikinos darbo vietos ir rekomendacijos yra tokios valstybėms narėms, kad jos neskaičiuotų tokių darbo vietų. Pavyzdžiui, e, statybų srityje, renovacijų srityje sukūriamos darbo vietos nėra nuolatinės, dėl to valstybės narės jų neturėtų skaičiuoti. Taigi Tai yra labai svarbu. Jūs esate teisūs, klausinėdami apie darbo sukūrimo mastą, palyginus tai su darbo praradimu mastu. Taigi, dalinis atsakymas yra toks, jog dalis investicijų iš sanglaudos politikos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. Ir į tai reikia atsižvelgti, kuomet valstybės narės žiūri į tai, į ką reikėtų investuoti per ateinantį programavimo laikotarpį, nes darbo kūrimas bus svarbi tema, svarbis rytis per ateinančią finansinę perspektyvą. Kalbant apie perprogramavimą, aš praleidau labai daug laiko analizuodamas ir, ir ponas Gormanis yra teisus, tai nėra taip jau tiesmukiška. Čia matome, kad tas teminis perprogramimas vyksta toje pačioje programoje. Taigi mes planuojame panaudoti įsipareigojimus, kurie buvo transporto programoje kitaip, negu kad iš pradžių buvo suplanuota. Uh, E, kartais, pavyzdžiui, yra perkeliama tarp e, kelių, automobilių kelių ir geležinkelio srities ar kitų transporto rušių. Tačiau tas perkelimas vyksta tose pačiose programuose. Kartais vyksta perkelimas tarp programų, o kartais tose pačiose valstybėse tarp skirtingų fondų. Pavyzdžiui, kartais buvo perkeliama ir į socialinį fondą. Taigi šios priemonės yra derinamos, bet jūs esate visiškai teisus, kaip jau pasakė Veronika Gaffey. Čia yra planuo, keičiamas planavimas, kaip bus naudojama, naudojami įsipareigojimai. Ir reikia žiūrėti į tos strateginius įsipareigojimus ir žiūrėti, ar tolesnis perprogramimas bus veiksmingas. Jeigu keičiate planus, vis tiek turėsite atrinkti ir įgyvendinti projektus, bet laikas bėga ir tampa vis sunkiau veiksmingai perprogramuoti, kadangi laikotarpis beveik baigėsi. Norėčiau dar papildyti Klausimas susijęs su augimu ir darbo vietomis. Kur reikėtų investuoti? Šis klausimas tikrai yra darbo tvarkės viršuje ir galima būtų paminėti mokslinius tyrimus. Tačiau nėra tikrumo, kur reikėtų investuoti tam, kad būtų skurtas augimas ir darbo vietos. Taip pat kyla klausimas, o kasgi yra pirmiau, ar mes ieškome darbo vietų, ar pirmiausia norime kurti augimą. Žinome, kad augimas kuria darbo vietas. Tačiau kasgi kuria augimą. Kaip tik ir čia kyla pagrindinis iššūkis ir nėra lengvų atsakymų šios klausimus. Ir čia mes norime įtraukti taip pat galbūt ir akademinės visuomenės atstovus ir padiskutuoti apie tai, kad gautume sutarimą šio klausimu, nes tai yra labai svarbu ateities politikoje. Thank you, Constanze Krell. Yeah, I have a short additional question. Ačiū, aš irgi turiu trumpą papildomą klausimėlį. Uh, Jūs minėjote apie papildomas naujas 400 tūkstančių darbo vietų. Tai nėra ESF rezultatas, bet gal jūs uh, turite statistinių duomenų. Socialinis fondas e, finansavo projektus, kur e, dalyvavo 15 milijonų žmonių. Kiek tų žmonių vėliau sugebėjo susirasti darbą? Gal turite tokių statistinių duomenų? Um, tai ESF e, vertinimai rodo, kad 12,5 milijonai žmonių dalyvavo įvairiose projektuose e, skirtose kovai su nedarbu, 15 milijonų dalyvavo iš viso visokiose projektuose. Ir taip pat e, tyrimai rodo, kad 2,5 milijonai žmonių rado darbo vietą prabėgus per pusmetį nuo projekto pabaigos Taigi, man atrodo, kad tai yra gana teigiamas rezultatas, bet tie 2,4 milijonai žmonių, kurie susirado darbo vietas. Šis skaičius negali būti siejamas su 400 tūkstančių naujų darbo vietų, kurios sukūrė įmonės. Mums reikia atlikti išsamesnį tyrimą, kad išsiaiškintumėm ryšį. Ačiū. Yv, labai trumpai. Ačiū, turiu trumpą klausimėlį. O kokia yra jūsų pozicija? Komisija teikia pasiūlymą padidinti SF procentinį dydį. Komisija prašo bent 25 procentų, nes tai padės sukurti daugiau darbo vietų. Jūsų tyrimų ir analizės duomenimis, ar tai yra teisingas požiūris? ar ne? Žinau, kad nelabai diplomatiškas klausimas buvo galima suformuluoti ir diplomatiškiau, bet mes matėme, kad per septynerius metus nebuvo padidėjimo, bet ką rodo jūsų duomenis Jeigu socialiniam fondam teks didesnis finansavimas, ar tai reikš, kad bus sparčiau kuriamos naujos darbo vietos? Komisija. Na, aš praeitie dirbau Airijoje su Europos socialiniu fondu ir manau, kad labai svarbu investuoti į žmonių profesinių įgūdžių kūrimą. Tai užtikrina ekonomikos ilgalaikį augimą. Tokia yra komisijos pozicija dėl SF. Yes, we still have two minutes. Uh, yeah. To our colleague Goodman is... Dėl to, ką pasakė ponas Godmans. Dėl kalbame be mikrofono. Lenkijoje buvo paskelbta ataskaita apie sociolog, sociologinius tyrimus, kaip žmonės galvoja, kam turėtų būti panaudojami europiniai pinigai. Ir daugelis žmonių sakė, tos lėšos turėtų būti naudojamos švietimui. Labai įdomus e, socialinio tyrimo rezultatai. Taigi žmonės iš esmės masto taip, tikrai labai įdomu. Pol, mes niekada nesakome, ką iš tikrųjų galvojame, kai atliekamos apklausos. Aš iš praktikos galiu pasakyti štai ką. E, valstybinės intervencinės priemonės dažnai turi tik statistinį poveikį. Kai valstybės paramos dėka sukūriamos dirbtinės darbo vietos ar dalyvaujant ESF ar naudojant kitokias priemonės, kurios finansuojamas iš nacionalinio biudžeto, tai dažniausiai, na, bent jau taip rodo Vokietijos ir Berlyno pavyzdys, kad uh, E, tokiu būdu sumažinamas statistinių e, bedarbių skaičius. Kai, baigiamas, e, kai baigėsi priemonės taikymo laikotarpis, tai tuomet pastebėjome, kad poveikis nebuvo ilgas. Tie žmonės darbą prarado, nes darbo vieta nebuvo finansuojama iš valstybės biudžeto ir jie vėl pateko į ne, darbo biržą ir vėl pablogino statistiką. Taigi, man atrodo, kad mes turėtumėm pagalvoti apie tų pagalbos priemonių turinį. Mes turėtumėm užtikrinti, kad tokios priemonės sukurtų tvarias darbo vietas. Yra e, kai kurios e, sukuriama darbo vietų besimokantiems jaunuoliams, kai uh, tokios priemonės baigom, baigiamos taikyti, įmonė atleidžia tuos žmonės, kurie toje įmonėje buvo pasamdyti kaip praktikantai, pavyzdžiui, kai yra aukštas nedarbas, taip, reikia kurti darbo vietas, Bet e, aš tikrai nelabai suprantu, kodėl, tarkim, 52 procentai SF e, lėšų yra skiriamo, skiriami gana gerai išsivyščiusiems e, regionams. Kaip kad rodo Lenkijoje atlikto tyrimo rezultatai iš tikrųjų. Labai svarbiausias dalykas yra švietimas. Aš dar pridurčiau, kad būtina kelti ir žmonių profesinę kvalifikaciją, kau jie yra darbo rinkoje. Bet žmonės turi e, kelti e, kvalifikaciją ne vien tik dėl to, kad e, tiesiog būtų keliama kvalifikacija. Nereikia veltui ruošti specialistų, kurių niekam nereikia. Panašiai buvo daroma Berlyne, bet tai nepasiteisino. Taigi, man atrodo, kad statistiniai duomenys tikrai nerodo priemonių veiksmingumą. Darbo vietos turėtų būti kuriamos tik tada, kai jos yra uh, um, tvarios, nuolatinės. Man atrodo, kad įmonės, kurios e, yra prisėmusios kreditų iš bankų, turėtų kurti sveiką darbo aplinką ir e, produkcijos spektrą. Tam aš pritariu, bet tikrai nepritariu tam, kad dirbtinomis priemonėmis e, būtų e, kuriamas tokios darbo vietos, kurios turi tik trumpalaikį efektą, vien tik tais norint pagražinti statistiką. Ačiū. Commission... Ačiū. Jei Komisijos atstovai labai noriu reaguoti, sutiksime žodį, jei ne, noriu visiems padėkoti, susitiksime trečią valandą po pietų. Ačiū visiems, Veronika ir Džonai.